Good morning. Please use for your headphone. I... Labas rytas. Prašau visų užsidėti ausinės, nes kalbėsiu gimtają kalbą ispaniškai. Pradedame mūsų darbą. Labas rytas visiems. Pradėsime nuo ES strategijos Irano atžvilgių po susitarimo brandolinių klausimų srityje. Ponas Hauvitas yra pranešėjus šiuo klausimu. E, buvo parengta virš 400, pake, pateikta virš 400 pakeitimų kur, ir po to pranešėjas parengė apie 20 kompromisų žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Savo pasisakymę komentuosiu kompromisinius pakeitimus, dėl kurių dėlėjome šią savaitę. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams. Tai tikrai svarbus pranešimas. E, jį svarbių laiko ir, ir parlamentas, ir atskiros frakcijos, taigi dėrybos nebuvo e, paprastos, bet noriu dar kartą padėkoti kolegams, kurie dalyvavo juose už darbą. Norėčiau taip pat e, informuoti narius apie tai, apie ką kalbėjome per pirmąjį keitimąsi nuomonėmis. Tai nėra skubos tvarka teikiama parlamento rezoliucija Irano atžvilgių. Ir kai kalbame apie Iraną, šis pranešimas apie Iraną nėra bandymas aptarti padėti labai detaliai šalyje. Šis pranešimas e, siekis išplėtoti ir sustiprinti santykius su Iranu ir raginu jūs visų frakcijų atstovus, svarstant kompromisinius pakeitimus ir atskirus pakeitimus, dėl kurių balsuosime. E, nepamiršti, kad mes siekiame konstruktyvaus, parengti konstruktyvų pranešimą ir siekiame vieno tikslo E, susigražinti Iraną į tarptautinės sistemą, tarptautinės tvarkos sistemą, e, užtikrinti, kad ta šalis laikytųsi tarptautinių normų, vertybių ir principų. Tai mums yra labai svarbu. Bet žinoma, pranešimas turi būti teisingas e, ir sąžiningai parengtas. E, Per pirmąjį keitimąsi nuomonėmis e, mano pirminis tekstas sulaukė didelio pritarimo, tačiau man buvo e, taip pat e, išsakyta daug pastebėjimų, kad pusiausvyrą tekste nebuvo užtikrinta ir pateikus pakeitimus vyko sėkmingos dėrybos dėl jų ir aš tikiuosi, kad aš apžvelgiu visiems visus rūpimus klausimus, kurie buvo iškelti dėl laiko stygiaus Aš e, nepristatinėsiu visų tų kompromisinių pakeitimų, bet e, būsiu pasirengęs atsakyti į kolegų klausimus ir komentarus. Pirmajame ir trečiajame e, akcentuojame vyriausios įgaliotinis vaidmenį, e, kuri pirmininkauja brandolinės sutarties įgyvendinimo komisijai. Ir e, taip pat e, vadovauja darbo grupėse įvatė darbui. Taip pat e, akcentuojame, e, kaip svarbu atidaryti komisijos delegaciją Teherane. Ir aš paminėjau konkrečiai komisijos kompetencijas šiuo klausimu. Kodėl tai padariau? Nes Teheranas iki galo dar nesuvokia ES institucijų vaidmens santykiuose su valstybėmis narėmis. Todėl laikydamasis Teherane, E, susitikimuose ten ypač tai pabrėžiau, kalbėdamas apie delegacijos atidarimą. Sprendimas dėl delegacijos e, atidarimo primamas e, Briuselėje, tai yra susiję ne tik su biudžeto klausimais. Ir todėl e, stengiausi, kad e, nuostatos šiuo klausimu būtų ypač įtaigios. Septintasis kompromisinis pakeitimas. Ten kalbama apie skaidrumą, laisvas rinkas, kova su korupcija, visus šiuos klausimus, kurie rūpi visų frakcijų atstovams. Ir norėčiau paaiškinti, kodėl pasirinkome būtent šią konkrečią formuluotę. E, mes norime pasiekti savo tikslų. Ir reikia pripažinti, kad Teheranas e, prisėmė daugybę įsipareigojimų, kad patvirtintas veiksmų planas e, darbo grupiai ir tai ir padėtų pasiekti tikslą, kuris labiausiai rūpi čia dirbatiems kolegams, tai yra laisvos rinkos sukūrimą, kova su korupcija. Tačiau e, tekstas surašytas, už, rodant pagarbą tai šaliai. Aš tikiuosi, kad kolegos tai supras. E, <clears throat> kita e, plačiai paplitusi nuomonė, tai e, požiūris į JAV taikomas sankcijas. Ir 15 Ir noriu jūs informuoti, kad komisijos atstovai nuolatos lankosi ten e, Irane skatindami prekybinius santykius, tačiau JAV sankcijos išlieka didž, didžiulė kliūtimi šiame darbe. E, bet tai yra jungtinių valstijų reikalas, mes nesijimsime antiamerikietiškos retorikos, kita vertus mes norime uh, užtikrinti Europos verslo sklaidą ir todėl E, labai stengiausi parinkti tinkamas formuluotės. Pavyzdžiui, dešimtajame kompromisinė pakeitime. Apie tai kalbama, tai labai svarbus dalykai, jeigu mums pavyktų pasiekti to, apie ką kalbame, tai užtikrintų labai gerą e, aplinką investicijoms, didesnį pasitikėjimą. Dėl aplinkosaugos 11 ir 12 pakeitimai Aš atsivelgiau pono Bertinė siūlymą. Mes norime bendradarbiavimo. Tai didžiulė galimybė ir Iranui, ir mums. Bet norime e, išlikti nuoseklus ir nepamiršti savo e, tikslų klimato kaitos e, klausimais ir būtų todėl, todėl traukiau pono Burtnerio siūlymą. Teherane įvyko labai geras susitikimas su pilietinės visuomenės organizacijomis, aplinkosaugos ir tie dirbančiomis organizacijomis. Manau, kad tai kad yra galimybė plėtoti e, abipusiškai naudingus santykius su Irano pilietinė visuomenė. Reikia ir dialogo migracijos klausimais, kaip ir su kitomis šalimis. Ir, žinoma, mes kalb, dažnai kalbame apie Turkiją, kitas šalis. Man, kaip ir daugeliu kitų, tai kelia susirūpinimą. Ar todėl norime, kad dialogas vyks, vyktų ir šiuo klausimu. Keturioliktasis pakeitimas. Lankiausi Teherano universitete ir buvo konkrečių pasiūlymų dėl Horizontas 2020 e, programų, Erasmus programos išplėtojimo ir daugelis kolegų palaiko šiuos siūlymus, taip pat studentų mainų, universitet, e, universitetams skirtų projektų čia atsiveria didelės galimybės. žmogaus teisų klausimai. Kaip jau sakiau, tai nėra skubos tvarka teikiama rezoliucija, bet viskas turi būti surašta teisingai. Visi tikriausiai prisimena, kad mes e, akcentuojame e, problemą dėl mirties bausmės taikymo už su narkotikų vartojimu susijusius nusikaltimus. Taip pat raginome nustoti vykdyti mirties bausmės nepilnamečiams. Čia būtent reikalaujame pažangos. E, raginame Iraną siekti pažangos, taip pat žodžio laisvės užtikrinimas. Ir, ir dabartinį pakeitimų tekstas tikrai pasiekė šio tikslo. Kai kuriems kolegams atrodė, kad e, tekstas nepakankamai griežtas. Pakeitime dėl mirties bausmės mes raginame mm, nutraukti mirties bausmės vykdymus ir paskelbti mirties bausmės moratoriumą. Iranas ir Saudo Arabija. Kolegos iš EPP mm, parengė 16 kompromisą, kur pasakyta, kad ragina regioninės valstybės, ypač Saudo Arabiją ir Iraną, e, vengti e, smurtą ir agresiją skatinančių kalbų tekstas tikrai labai kruopšiai suformuoluotas, bet čia kalbama ne tik apie Iraną ir aš tikiuosi, kad tas kompromisas bus e, susilauks palaikymo, nes ten minimas ir Iranas, ir tekstas skirtas ir Iranui, bei visam regionui. Žinau aš, kad, kad laikas ribotas. Kompromisas dėl rinkimų ir demokratin, demokratinės uh, Irano plėtotės. Kai kurie kolegos norėjo ženklių pakeitimų. Per dėrybas tekstas buvo tikrai, tikrai labai stipriai pakeistas ir čia sak, dabar jau sakoma, kad turi būti erdvės didesniam politiniam pluralizmui ir užtik, taip pat reikės užtikrinti galimybę Irane surenkti laisvus ir bešališkus rinkimus. Tikiuosi, kad šis kompromisas bus priimtas. 22 jungtinių tautų specialusis pranešėjas. Žinome, kad Iranui tai opus klausimas, bet mes palaikome jungtinių tautų taikomą mechanizmą ir, ir tikiuosi, kad dabartiniu. Dabartinė formuluotė šis tekstas bus priimtas. Ak, ragen, akcentuojama pag, e, mažumų teisų pagarba, pagrindinių laisvių užtikrinimas, Tikiuosi, kad jums tas tekstas pasirodys primtinas. Lyčių lygybė, moterų teisės, konkrečiai paminėtas ir seksualinės orientacijos e, klausimas. Tai labai opus klausimas iraniečiams, jie beveiktų, kad mes apie tai nekalbėtume, bet apie tai yra kalbama 25-ame straipsnėje. Aš esu pasirengęs išklausyti kolegų komentarų ir noriu, kad viskas būtų teisingai, bet aš norėčiau, kad kad, kad laikytumėmės, kad, kad paremtume tą tekstą. Ir e, žinau, kad frakcijos renks balsavimo sąrašus ir būtų gerai, kad frakcijos įsigilintų į šio pranešimo filosofiją. Galbūt ne viskas šiame, bus šiame pranešime, ko mes kiekvienas atskirai pageidautume, ką norėtume matyti jį, bet mes norime teksto, kuris būtų paveikus ir, ne, ir, ir, ir siekti savo politinių tikslų. Ir, e, padėti poniai Mogerini. Todėl turime atsakingai dirbti parlamente šiuo klausimu ir paremti visus procesus. Gracias, señor Howitt, por su, por su trabajo. Dėkoju, dėkoju ponui Hauitui, dėkoju Jums už Jūsų darbą ir už parengtą pranešimą. Dabar suteiksime žodį šešėlėms pranešėjams, ponas Raitsen. Aduktuson, ponas Aduktuson. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Iš tikrųjų, aš dalyvavau rengiant šį rezoliucijos projektą nuo pat pradžios su dideliu susirūpinimu, beje, dirbau. Šis dokumentas yra 2500 žodžių ir žmogaus teisės yra paminėtos tris kartus. Taip, kritikuojamos yra, kritikuojami yra žmogaus teisų pažeidimai. Tačiau realiai pasakyta yra tik tai tai, kad mes smerkime labai griežtą diktatūrą ir iš esmės galime sakyti, kad ši rezoliucija visiškai nesižvelgia tai, kad apie žmogaus teisę sako įvairios tarptautinės žmogaus teisų organizacijos. Ir žmogaus teisų padėtis Irane palaipsniui blogėja. Nematome jokių pagerėjimų. Mes žinome, kad Irano diktatūra persikioja tam tikrus asmenys ir pažeidinėja pagrindinės žmogaus teisės. Be to, šis režimas, kaip mums yra žinoma, yra vienas iš svarbiausių karinių grupuočių, tokių kaip Hamasas ir Hezbollah, remėjas. Siekdamas sustiprinti savo pozicijas regione, Iranas jau seniai naudoja terorą ir dalyvauja netiesiogiai įvairiuose karuose. Sirijoje, Irake, Jemene Irano režimas prisideda prie to, kad iki šiol kenčia daugybė nekaltų žmonių ir kad prarasta daugybė nekaltų gyvybių. Be to, gerbimi kolegos, reikia pasakyti, kad dalyk, apie šios dalykus nekalbama šiame dokumente nei pasirašė šį susitarimą. ES pripažins, kad Iranas yra mūsų patikimas partneris, tuomet turėtume susirūpinti. Neseniai ekon, e, šlaus ekonomistas paskelbė informaciją, kuri parodo, kad iš tikrųjų reikia, turėtume susirūpinti Islamo Respublikos. Cituoju, tie, kas tikėjusi, kad pasirašus naują brandolinį susitarimą, uh, bus paskatintos e, tos jėgos, kurios nori reformų Irane, turėtume suprasti, kad to neįvyks. Tekstas buvo pataisytas šiek tiek į gerąją pusę, tačiau to nepakanka. Kolegos pateikė kelis pakeitimus, kuriuose labai aiškiai yra pabrėžta, kad daugiau dėmesio reikia skirti žmogaus teisėms. Žmogaus teisės turėtų būti pačiame mūsų dėmesio centre, kai kalbame apie santykius su Iranu. Bet be to, baigdamas noriu pasakyti, kad Irano žmonėms reikia mūsų paramos. Jie yra jos nusipelnę savo kovoje už demokratiją ir žmogaus teisės. Dėkuoju, panė pirmininkė. Dėkuoju Jums už jūsų pasisakymą. Iš tikrųjų, šiuo metu šis pasiūlymas yra taisomas. Ir reikia pasakyti, kad iš tikrųjų pradėjom dirbti praeitą savaitę, jau kai ką patobulinome. Įvyko ir šešėlinių pranešėjų pasitarimas dėl šio dokumento. Ir po to ponas Howard pritarė daugybei kompromisinių pakeitimų kuriuose kalbama apie žmogaus teisės, apie kurias kalbėjote ir jūs. Kalbame ir apie mirties bausmę, ir apie žmogaus teisės apskritai. Ir aš, kaip šešėlinis apie, apie frakcijos pranešėjas, manau, kad mums pavyko patobulinti šį dokumentą. Toliau, žodis tikimės ponui Tanok. Aš negalėčiau nepritarti tam, kas buvo pasakyta dėl Irano Islamiškos Respublikos e, padėtį žmogaus teisų srityje. Ir iš tikrųjų 17 metų, nuo to laiko, kai pradėjau dirbti šiame parlamente, visuomet apie tai kalbėjau. Reikėtų pasakyti, kad kai kur kartais buvo padaryta kosmetinių patobulinimų, reaguojant į tarptautinę kritiką ir siekiant e, atsižvelgti Irano tarptautinius susitarimus, nes Iranas pasirašė kai kurias tarptautinės komentarnės teisės e, konvencijas. Tačiau e, Iranas yra taip pat numatęs išlygą, kad tos konvencijos negalioja, jei jos prieštarauja jų įstatymams. Ir kartu reikėtų pripažinti, kad e, mums pavyko užtikrinti, kad Iranas paskelbtų e, neištikimų e, žmonų, žm, neištikimom žmonoms vyk, mirties bausmės vykdymą, moratoriumą to klausimu, nors jis, jo ne visuomet laikomasi. Kalinių padėtis taip pat kelia susirūpinimą nepilnamečių uh, nepilnamečiams vykdomos bausmės mus neramina. Taip, taip yra. Bet kartu aš suprantu ir pono Havodą. Suprantame, kad galima uh, siekti pakeisti kažką santykiuose su savo priešu, tik tai jei su juo susitaikysi. Ir uh, Mano draugas e, neseniai tapo Junktinės karalystės ambasadoriumi Irane. Tai Junktinė karalystė neseniai atnaujino ambasados darbą. Ir aš manau, kad mums reikėtų siekti užmėgti ryšius su tomis jėgomis, kurios siekia reformų, o ne elgtis taip, kad tik tai paskatintume radikali, radikaliai nusiteikusias jėgas. Ir iš esmės mes pritarėme uh, šiam pranešimui, kompromisiniams pakeitimams. Aš praleidau dvi valandas su Rišardu ir jo komandos nariais, dėrėdamasis dėl šio dokumento. Iš pradžių mums atrodė, kad iš tikrųjų bendras rezoliucijos tonas nebuvo pakankamai kritiškas, tačiau mes sugebėjome jį patobulinti, šiek tiek įdėkti daugiau kritikos. Ir aš manau, kad e, šio dokumento pagrindinė mintis yra viltis. Viltis, kad situacija keisis, kad bus laikomasi žmogaus teisų, kad bus teisingai ir gerai vykdomas e, brandulinis susitarimas ir kad mes norime paskatinti Iraną neberemti teroristinių grupuočių, tokių kaip Hezbollah ir Hamas. Ir aš manau, kad mes turime suteikti galimybę Iranui, nes kitų galimybių neturime, ką mes galime padaryti. Mes visi žinome, kad Izraelis yra labai susirūpinęs dėl šio branduolinio susitarimo su Iranu ir aš labai gerbiu Izraelio poziciją, tačiau aš manau, kad mes turime visomis išgalimis dabar uh, daryti viską, kad šis susitarimas būtų tinkamai įgyvendinamas. Turime numatyti galimybę atnaujinti sankcijas, jei jo nebus laikomasi, taip pat e, tą galimybę sustabdyti e, investicijas į Iraną. Ir aš manau, kad iš tikrųjų Irano žmonės yra nusipelnę kur kas geresnės ateities. Dėkoju. Aš siūlau dabar suteikti žodį šešėlėms pranešėjams, ponui Saharar ir poniai Lochbilder. Ir po to leisime šešėlėms pranešėjams toliau dėrėtis dėl kompromisinių pakeitimų. Gerai pritarėte tokiai pozicijai, nes jau atvyko pas mus Australijos delegacija. Dėkoju. Dėkuoju, norėčiau padėkoti panui Haut. Iranas yra nepaprastai svarbi šalis tiek ekonominė, tiek geopolitinė prasme. Iranas išgyveno labai sudėtingą laiką ir santykis Europos Sąjunga ilgą laiką buvo iš tikrųjų labai sudėtingi. Ir pastaruoju metu mes matome, kad siekiant bendrųjų interesų įvyko šiokių tokių teigiamų poslinkių. Taip yra ir dėl to, kad mes turime bendrų interesų ir aš norėčiau pasveikinti poną Howard, pateikus šį pasiūlymą, kuris mano galva yra pakankamai subalansuotas. Aš norėčiau taip pat jam padėkoti ir už pateiktus pakeitimus. Aš manau, kad šie pakeitimai suteikia mums galimybę pradėti dialogą. Taip pat yra numatyta, kuriuose e, sektoriuose, kokiuose srityse galima pradėti dialogą. Tačiau yra dar keli dalykai, kuriuos galima būtų išdėstinti dar aiškiau, dar geriau. Ir tai nebuvo padaryta dėl kai kurių politinių priežasčių. Pavyzdžiui, aš norėčiau dar kartą iškelti žmogaus teisų problemas reikėtų numatyti nuostatas, kurios aiškiai pasakytų, kad teisingumas turėtų būti vykdomas teisingai. Be to reikėtų pabrėžti, kad jungtinių tautų ypatingasis pasiuntinys Iranui turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Tai reiškia, kad Irano valdžia turi suteikti jam galimybę netrukdomai dirbti šalyje. Ir aš manau, kad mes, Europos parlamentas, turėtume daryti viską, kad e, šie pasiūlymai būtų įtraukti į e, rezoliucijos projektą. Ačiū, profesorius Buchneris yra šešienis pranešėjas ir aš manau, kad jo pasiūlymams reikėtų pritarti. Taip pat 362 ir 438 e, pakeitimus dėl jų turėtų būti balsuojama atskirai. Labai ačiū. Jeigu įvertintumėte, kiek mūsų frakcijos pakeitimų buvo, kiek frakcijų pakeitimų buvo priimta tam, kad būtų galima užtikrinti pusiausvyrą šiame pranešime, tai galbūt frakcijų atstovai pasvarstyti galimybę likusių savo pakeitimų atsisakyti tam, kad ši pusiausvėra nebūtų sutrikdyta. Taip pat tikiuosi, kad žmogaus teisų srityje mums pavyks užkirsti kelią, kad Irane nebūtų toliau plėtojama brandulinė programa, nes ją taip pat reikia sieti su žmogaus teisėmis, todėl mums reikėtų siekti išmintingos pusiausvėros tarp įvairių interesų ir aspektų. Džojas pranešėjai trumpai. Mes e, dabar atvyko jau garbus svečiai, kalbėsiu trumpiau nei vieną minutę, noriu tik tai adaktusonai kolegai pasakyti, kad e, aš gerbiu jūsų požiūrį, jeigu manote, kad negalite pritarti e, šiam kompromisui, tai turite tokią teisę, tačiau tik noriu pasakyti, kad aš buvau žmogaus teisų pakomitečio vicepirmininkas, savo frakciją koordinavau šią sritį ir e, šiame parlamente teikiau skubos tvarką svarstyti žmogaus teisų klausimus, <clears throat> bendradarbiavau su Amnesty International ir e, rengdama šį pranešimą apie padėtį žmogaus teisų Irane. Ir aš šiame pranešime siekiu pagerinti žmogaus teisų padėtį yra ne pasa, įvardindamas dalykus taip, kad į juos galbūt būtų atkreipiamas dėmesys, nes jeigu mes pasirinksime tokias formuluotės, kurios būtų daug švelnesnės, tai Iranas jas visiškai netkreips jokio dėmesio. Ir, tačiau jeigu mes pasirinksime griežtesnės formuluotės, tai galime tikėtis, kad e, Iranas į tai atkreips dėmesį. Aš tikrai neketinu perrašyti šių tekstų nuostatų, nes niekas negali šiame parlamente kvestionuoti mano atsidavimo žmogaus teisėms. Labai ačiū. Aš manau, kad sugebėsime čia sustarti dėl bendro rezultato, bent jau turiu tokią nuojautą. Dabar noriu pasisveikinti su ponio Bishop, Australijos užsienio reikalų ministre ir jos kolega Čiobo, prekybos turizmo ir investicijų ministrė. Labai ačiū, kad atvykote. Tai tikiuosi, kad e, gerai jog mes e, šį bendradarbiavimą plėtojame Europos Sąjungoje ir Australijoje už užsienio politiką šiuo metu atsakingos moterys. O tai reiškia, kad užsienio politikai gaus reikalingo švelnumo daugiau. Taip pat manau, kad ES ir Australijos tarpusio santykiai yra labai svarbus ir sustarimas 2015 m. balandį pasirašytas tarp ES ir Australijos yra labai svarbus pagrindų sustarimas bendarbiavimo. Mes esame pasirengę pakankamai aktyviai dalyvauti ratifikavimo procese tam, kad šis sustarimas pagaliau įsigaliotų. Taip pat manau, kad sveikintinas dalykas yra rengiamas ir e, kad mūsų dvišalės darybos dėl laisvos prekybos taip pat juda į priekį. Kalbant apie tarptaus bendradarbiavimas kovojant su terorizmu, sprendžiant migracijos problemas, žmogaus teisų problemas, sprendžiant, manau, kad taip pat juda tinkama linkme. Mums e, yra Taip pat svarbu, kaip Pietričio Azijoje yra vertinamos Daesh keliamos grėsmės, Islamo valstybės keliamos grėsmės. Taigi aš čia išvelgiu labai daug tarpusavio sąsajų, reikia nepamiršti ir Australijos ekonominių interesų šiame regione. Taigi islamo valstybės keliama terorizmo, terorizmo grėsmė atitinkamai atsiliepia ir mūsų stabilumui. Taigi klausimas yra, kokie yra tarpusio santykiai su Pietų Azijos šalimis, um, Australijos, taip pat uh, padėtis pietų Kinijos jūroje ir Australijos vertinimas, kaip e, šios nesutarimus būtų galima taikiai spręsti, nes atrodo, kad ir per didžiojo dvidešimtuko sustikimą pažangos nebuvo pasiekta. Taip pat e, visame šiame kontekste reikia svarstyti ir e, bendrą situaciją, pabėgėlių politiką, mūsų padėtį ES artimiausioje kaiminystėje, Sirijoje, Irake. Tikimės išgirsti jūsų vertinimą, džiaugiuosi, kad ES ir Australija imasi naujų iniciatyvų ir kad šiandien jūs ir komisijos vicepirmininkė Mogerinė esate pasirengę ekonominio, socialinio ir pilietinio bendarbiavimo platformą įsteigti tarp Europos ir Australijos, kad jos kontekste būtų galima aptarti visus šios svarbius klausimus. Galbūt galėtumėte taip pat, jeigu turėsite laiko, pareikšti savo poziciją ir vertinimą dėl Junktinės karalystės įstojimo nes Australija yra pareiškusi po referendumo rezultatų paskelbimo, kad yra e, nusiteikusi, kaip galima greičiau pasirašyti su Junktinė karalystė laisvos prekybos sustarimą. Pone Bishop, jums žodis. Ačiū, ponė Brokai. Man yra nepaprastai malonu lankytis šiame komiteto posėdėje ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams už tai, kad jie uh, pakvietė ir mane, ir mano kolegą Steveną Čiobą atvykti į Europos parlamentą. Man yra nepaprastai maronu dar kartą lankytis Europos parlamente. Mūsų pasaulį, mūsų ryšiai tampa vis e, tampresni ir todėl mūsų darbas, jūsų darbas yra nepaprastai svarbus mūsų piliečiams. Jūsų darbas e, yra labai svarbus tiek Europos žmonėms, tiek jūsų tarptautinės partneriams, skaitant ir Australiją. Australija ir Europos Sąjunga turi bendrą istoriją, bendrą patirtį, bendrą kultūrą, bendras tradicijas ir labai dažnai mes turime ir bendrų interesų. Labai dažnai mes turime ir bendrų vertybių, mes e, esame atsidavę teisės viršinybės principui, demokratijai, žmogaus teisėms. A, Ir taip pat tikime, kad mūsų ekonomika turėtų būti laisva, atvira, da, da, pagrįsta inovacijomis, tam, kad galėtume, jie realiai galėtų gerinti mūsų žmonių gyvenimą. Ir mes taip pat norime, kad mūsų piliečiai galėtų pasinaudoti visais laisvos rinkos, atviros rinkos privalumais. Mes dalyvavome ir didžiojo dvidešimtuko darbe. darbe. Ir 25 metus mūsų šalis e, turi nuolatinį ekonominį augimą ir e, mūsų rinka yra atvira ir mes esame įsitikinę, kad kartu globaliame pasaulyje mes galėsime veikti bendrus iššūkius, tik jei bendradarbiausime. Ir e, todėl ta, šiandien susitikimas taip pat tarnauja šiam tikslui. Taigi, tikslui. Taigi mes turime daug bendrų tikslų ir puiku, kad e, mes partneriai įvairiose sritise siekiame gilinti santykius. Mes turime bendras vertybės, bendrus gebėjimus ir tai reiškia, kad mes kartu galime reaguoti į bendras grėsmės mūsų geroviai ir saugumui, tokias kaip a, e, a, e, terorizmas ir, ir kitus iššūkius. Australija ir pasąjunga nekarta yra įrodžiusios, kad mes galime pasinaudoti savo stipriosiomis pusėmis tam, kad tai būtų visiems naudinga. Australija sukrėtė neseniai Europoje įvykę teroro aktai, įskaitant ir tai, kas įvyko Bruselėje ir kitur. Taip pat esame susirūpinę ir dėl mirtis ejančios grupuotės islamo valstybės veiklos. Mes esame suinteresuoti plėto, plėtoti mūsų dialogą kovos su terorizmo srityje ir bendrauti su Europolu. Tol, kol mes neįspręsime pilietinio karo problemų Sirijoje ir neįspręsime humanitarinių krizų artimuosius rytuose, negalėsime tikėtis taikos. Mes prisidėjome prie bendrų veiksmų Irake ir Afganistane ir kartu su ES mes bendarbiavome su tarptautinė e, paramos ir grupę ir taip pat vykdome bendrus veiksmus e, kovodamis prieš Daesh. Mes nusintėme, pavyzdžiui, karinę personalą į Iraką, taip pat teikėme humanitarinę uh, pagalba, padedame stiprinti ekono, institucinius gebėjimus ir žmogiškai potencialą. Tai yra nepaprastai svarbu tam, kad visuomenė taptų atsparesnė. Bet jau bendradarbiaujame ir kitose sritise, pavyzdžiui, Ukrainoje. Australija, Europos Sąjunga bendrai pasmerkė Rusijos veiksmus ir pritarė tam, kad būtų pritaikytos griežtos sankcijos. Be to, Europos, Australija Taip pat buvo dėkinga Europos Sąjungai už tai, kad jį parėmė Australija po to, kai buvo e, nušautas e, Malazijos e, oro linijų lėktuvas. Tuomet žuvo 36 Australijos piliečiai. Australija pasisako už tai, kad mūsų santykiuose būtų laikomasi taisyklių. Ir mes manome, kad tik tai taip galima užtikrinti gerovę ES, Australijoje ir e, Ramiojo vandenino srityje. Būtina užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių normų ir taisyklių ir visos šalės privalo jų laikytis. Kinijos jūros, e, jūroje šiuo metu mes stebime situaciją, mes nesame pareiškę e, jokių tai, ieškinių, bet mes raginame visas konflikto šalis taikymės priemonių įspręsti laivybos ginčius. Be to, mes taip pat remiame ir uh, jungtinių tautų veiksmus dėl uh, to, kad būtų užtikrinta, kad Šiaurės Koreja neplėtotų masinio naikinimo ginklo. Ir čia mes taip pat turėtume sustiprinti savo bendradarbiavimą. Mūsų pagrindų susitarimas, kurį mes tikimės bus pasirašytas iki šių metų pabaigos, bus labai svarbus žingsnis stiprinant mūsų bendradarbiavimą visose sritise. Šis susitarimas yra mūsų liūdė, kad mes esame įsipareigoję užtikrinti saugumą ir gerovę mūsų regionuose. Ir šis susitarimas padės mums toliau gilinti mūsų bendradarbiavimą užsienio, uh, užsienio politikos srityje aplinkosaugos srityje, taip pat e, prekybos, e, inovacijų, švietimo, humanitarnės pagalbos srityse. Sveika, taip pat sveikatos e, klausimais ir siekiant spręsti migracijos problemas. Federiko Mogarinė ir aš šiandien pradėsime dar vieną procesą, kuris liūdėja, kad mūsų draugystė tik tai gilėja šio proceso tikslas yra padėti suburti įvairių šalių lyderius tam, kad jie galėtų kartu aptarti, kaip galima būtų dirbti mūsų šalių piliečių labui. Aš trumpai apžvelgiau mūsų santykius, kurie per 54 diplomatinių santykių metus buvo labai vaisingi, labai geri. Ir mes tikimės taip pat pagilinti mūsų santykius pasirašydami laisvosios prekybos susitarimą. Ir mes, parlamento, jūs parlamento nariai ir mes turėsime daryti viską, kad mūsų piliečiai galėtų pasinaudoti šios susitarimo privalumais. Ir kad tas susitarimas visiškai išnaudotų mūsų labai tamprių, glaudžių ekonominių ryšių naudą. Australija šiandien yra, yra įsijungusi, visiškai įsiliejusi į Azijos rinkas. Ir tai reiškia, kad mes galime da, šiandien nuveikti daugiau taikos ir gerovės labui. Ir aš nebejoju, kad mūsų partnerystė plėtosis gerai. Įvyko referendumas dėl breksito ir aš norėčiau paraginti europiečius negalvoti apie nuosmukį. Mes manome, kad ES tikrai buvo labai naudinga šiam žemynui ir ji turėtų didžiuotis e, dėl to, kas buvo pasiekta taikos ir saugumo ir gerovės labui. Australija yra nu, nu, pasiruošusi toliau bendradarbiauti su ES ir po to, kai iš, iš jos įstos Junktinė karalystė. Mes esame įsitikinę, kad šis unikalus suverinių valstybių susivienimas turėtų ir toliau evoliucionuoti, jis turėtų keistis, bet niekas nebijoja, kad jis turėtų išlikti. Saifi. Pone Saifi. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau E, Tarptautinės priekybos komiteto vardu pasisveikinti su mūsų svečiais, e, Australijos e, vyriausybės atstovais už mums sutiktą garbę, kad atvyko į susitikti su mumis į parlamentą ir taip pat pasisveikinti su visa lydinčia delegacija iš Australijos. Šiandienos keitimasis nuomonėmis vyksta sudėtingoje tarptautinėje situacijoje, kaip paminėjo ponas Brokas. E, išgyvename daugybę krizių, o <clears throat> tarptautinė prekyba e, nuolatos e, yra stabdoma. Todėl mums reikia e, dirbti, kad e, pasaulinė prekyba būtų naudinga visiems pasaulyje, kad, būtų pagrista, kad ji būtų pagrista abipusiškumu, bendra nauda ir prisidėtų prie e, augimo ir darbo vietų kūrimo. ES ir Australija susiduria su panašiais iššūkiais ir naudojasi panašiamis galimybėmis. Didelis geografinis atstumas ar mūsų neturėtų mums trukdyti e, išnaudoti šių pranašumų. E, kalbėdama tarptautinio komiteto vardu norėčiau, tarptautinės priekybos komiteto vardu norėčiau pabrėžti štai ką. Australija ir ES išliks stipresnės, jei bus drauge. Ir taip pat ir priekybiniuose santykiuose. ES ir Australija e, yra. yra vartai į žemyną ir regioninės galybės kiekviena savo <clears throat> pasaulio dalyje. Mes prisidame prie globalizacijos, prie e, priekybinių santykių plėtotės ir investicijų apsaugos. Europos parlamentas ypač e, akcentuoja mūsų santykių plėtotę ir tarptautinės prekybos plėtotė ir todėl e, yra įkūręs specialią grupę santykiams su Australija ir Naujaja Zelandija. E, tikimės, kad Australija dalyvaus daugia šalėse, taip pat dėrybose dėl tizos e, paslu, prekybos paslaugomis sutarties ir kad bus susitarta dėl e, viešųjų pirkimų rinkų. Tikimės busimų e, laisvos prekybos dėrybų e, tarp ES ir Australijos pradžios. Parlamentas jau patvirtino savo poziciją dėl dėrybų pradžios ir tikimės, kad įgaliojimai dėrėtis bus netrukus patvirtinti. Noriu padėkoti Jums ir dabar norėčiau suteikti žodį prekybos, turizmo ir investicijų ministrui. Prašau. Ačiū. Pone Saifi. Taip pat norėčiau pasisveikinti su užsienio reikalų komiteto pirmininku ponu Broku. Ačiū už galimybę kreipti jūs, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai e, labai malonu šiandien kreiptis į jūs ir kalbėtis apie prekybos ir investicinių ryšių gilinimą tarp mūsų e, pažangių e, demokratiškų ekonominių sistemų. Australija pasiryžusi dirbti su Europos komisija ir valstybėmis narėmis, kad kuo greičiau prasidėtų laisvos priekybos sutarties dėrybos. E, tikimės visapusiško dialogo su visais Europos parlamento nariais. Visapusiškas e, laisvos priekybos susitarimas tarp mūsų ekonominių erdvių užtikrins prekių ir prekyba prekiamis ir paslaugomis vėl pritauks investicijų. E, kadangi kalbame apie sudėtingas pažangės ekonominės mūsų sistemas, tokia laisvos prekybos sutartis gali tapti kriterijumi, pavyzdžių, ko galima pasiekti e, susitarus panašiai mąstančiems partneriams tai užkai naudinga bendradarbiavimą standartų ir reglamentavimo srityje, srityje skaitmeninėje ekonomikoje, moksliniuose tyrimuose ir inovacijose. Šis sutartis tarp ES ir Australijos uh, padės e, puoselėti bendrą ES ir Australijos viziją apie ateities e, prekybos sistemą. Jau dabar dirbame mm, įvairiose laisvos, tarptautinės laisvos prekybos ir investicijų srityse. Pasisakome už taisyklėmis pagristą daugia šalę prekybos sistemą. Dirbame drauge, kad E, įgyvendintume ir daugybę kitų iniciatyvų, kaip jūs minėjote, ponė Pimtikė, tokia kaip, pažiūrėjau, TISA, susitarimas dėl paslaugų, tai svarbu e, prekybinės politikos srityje ir tai svarbu ir e, prie, prekybinės politikos ateičiai. E, toliau stiprinsime jau egzistuojančius tvirtus ekonominius saitus. ES yra antra pagal svarbą mūsų prekybinė partnerė. Europos Sąjunga e, yra labai svarbi paskirties šalis e, užsienio tiesiogiams investicijoms iš Australijos. Europos Sąjunga yra e, didžiausia Australijos prekybinė ir investicinė partnerė, nes e, Europos įmonės e, ieško galimybės Australijoje e, iš, pasiekti kitus regionus. E, kuriuose sritise, e, prekybos sritise išlieka daug apsaug, apsaugos priemonių. Laisvos prekybos sutartie turėtų būti nu, numatytos e, galimybės laisvai ir, ir e, sąžiningai prekybai, e, laikantis mūsų konkurencinių pranašumų. Australija. E, e, su, yra susidėrėjusi dėl svarbių žemės ūkio sektoriaus sutarčių su kitais prekybiniais partneriais ir tikimės ir su ES įtraukti šį svarbų klausimą į darbo tvarkę. Australija gamina švarius, ekologiškus produktus ir jie jau turi reputaciją e, mūsų regione, tačiau egzistuoja mitas, kad Australijos eksporto e, apimtis yra didesnės nei iš tikrųjų. Europos Sąjungos eksportas e, keturis kart viršyje Australijos eksporto vertę ir gamybos apimtis yra dešimti kartų didesnis. Paslaugų srityje Australija per laisvos prekybos sutartis siekia patvirtinti e, kiek įmanoma išsamesnio ir kuo labiau liberalizuojančio susitarimo. E, šios sutartys mums galimybė panaikinti barjerus ir kliūtis kiek įmanoma didesnėje uh, srityje, e, didesnėme skaičiuje sektorių. E, ši laisvos prekybos sutartis ES bus galimybė siekti abipusio kvalifikacijų e, ir kitų kvalifikacijų pripažinimo. Tikimės paskatinti investicijų srautus Laisvos prekybos sutarčių tikslas e, paskatinti investicijas bei užtikrinti teisinį iškumą investuotojams, taip pat apsaugant vyriausybių e, galimybės e, tvarkytis viešajame sektoriuje. Manome, kad to rezultato nesunkiai pasieksime, nes e, abiejose mūsų sistemose galioja skaidrios, aiškios teisinės sistemos. E, Taip pat manome, kad daug galim, galėtume nuveikti reglamentavimo srityje ir užtikrinti didesnį iškumą įmonėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir tuo pat metu sumažinti kiek įmanoma labiau biurokratinę naštą. E, kadangi kalbu Europos parlamente, būtų keista, jei nepaminėčiau intelektinės nusavybės. Ir šią temą norėčiau pasakyti vieną dalyką. Mes manome, kad ne, neturėtų e, egzistuoti vienas e, uniforminis požiūris visiems. Manome, kad reikia, manome, kad reikia pusiausvėros užtikrinant teisų turėtojų apsaugą, nacionalinius interesus, e, laisvos prekybos sutartyse, kurias esame pasirašę, radome įvairių būdų, kaip to pasiekti šio, šio laikinių e, technologijų, pasa, technologijų pasaulyje. Tikimės darybose su ES e, siekti dar novatoriškesnių sprendimų. Augimo skatinimas skaitmeninėje ekonomikoje yra svarbus e, Australijos prekybinės darbo tvarkės klausimas. Laisvos prekybos sutarčių dėrybo, dėrybos yra sudėtingos E, ir tenka dėrėtis dėl opių klausimų. Man, žinu, manau, kad dabartinis aprepties įvertinimo etapas yra labai naudingas mechanizmas ir padės mums išsiaiškinti e, tikslus. Esame pasiryžę e, siekti, kad tas aprepties vertinimo procesas pasibaigtų ir prasidėtų dėrybos. Iš Australijos požiūrio taško akivaizdu, kad višalė laisvos prekybos sutartis e, turėtų būti parengta, atėjo laikas tai daryti, tai bus naudinga abiems pusėms ir tai e, taps pozityvių pavyzdžių pasauliniai prekybos sistemai. Tikiuosi palaikyti atvirą dialogą su Europos parlamento nariais, e, toliau gyvenendinant šią iniciatyvą ir kaip Australijos prekybos ministras draugės su mūsų užsienio reikalų ministra Džiulė Bishop. E, noriu pabrėžti, kad mes pritarėme, mes puslėme daugybę e, bendrų vertybių ir principų, ir siekiame, kaip jūs ir minėjote, dalyvauti globalizacijos procesuose, siekdami abipusės naudos e, ES ir Australijai. Ačiū. Labai ačiū už jūsų kalbas. Manau, kad tikrai turime pakankamai daug peno busimoms diskusijoms. Žodis dabar Michaeliu Galeriui ir jis pirmasis pradės diskusiją. Aš kalbėsiu vokiškai labai. Ačiū. Sveiki atvykę, ponė, ponė ministrai. Manau, kad tikrai gerai, kad labai toli Europa turi rimtą stiprų partnerį Tikrai džiaugčiausi, jeigu ES galėtų pasirašyti gerą laisvos prekybos susitarimą su Australija. Aš taip pat pritariu ir kitoms laisvos prekybos e, sutartims, kur, dėl kurių jau yra susidarėta arba dabar deramasi, turiminėje CETA ir TTIP. Ir e, turime užkirsti kelią, kad visokie bailūs protekcionistai formuotų mūsų ekonomikos politiką. Noriu užduoti klausimą dėl pabėgėlių politikos ir dėl tų dalykų, kurias būtų galima palyginti, kalbant apie praktinį gyvenimą ir negalima būtų palyginti. Europoje yra tokių idėjų, kad viduržėmio jūroje galėtume skirti pabėgėliams kelias salas, jūs esate sukaupę atitinkamos patirties Naurų saloje ir Papuanojoje. Pa Gvinėjoje taip pat, tačiau šios šalies konstitucinis teismas jau dabar yra prieimęs sprendimą uždrausti toliau tokią praktiką taikyti, remdamiesi savo patirtimi. Ar manytumėte, kad toks požiūris Europoje galėtų būti sėkmingai įgyvendintas? Aš asmeniškai nemanau taip, tačiau norėčiau išgirsti, kokia yra jūsų patirtis. Kitas klausimas susijęs su kotonų sustarimu, su AKR šalimis, o jūs taip pat palaikote glaudžius ryšius su Ramio vandenino šalimis, kurios yra jūsų kaiminystėje. Ar išvelgiate e, būtinybę ar galimybę vystyti bendradarbiavimą e, vystymo bedarbiavimo kontekste arba saugumo stiprimo kontekste ir ar būtų iš jūsų pusės kokių nors pasiūlymų ar pageidavimų. Ačiū. Atsiprašau, pirmininkė, negirdėjau, kai ištarėte mano pavardę. Noriu pasveikinti su abiem svečiais, sako panas Martin, noriu tačiau paklausti daugiau prekybos ministro, mane domina investicijos, iš tiesų tiek Australija, tiek Europos Sąjunga investuoja viena kitos teritorijoje, kaip žinote, Europos Sąjunga sprendė pasirinkti naują e, investicinių teismų sistemą savo laisvos prekybos susitarimuose, taigi norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ar tokia sistema investicinių teismų galėtų būti numatoma taip pat ir es Australijos investicijų statė dėl breksito. Turiu pasakyti, kad man šiokį tokį nerimą kelia. Jūsų ketinimai pradėti pokalbius dėl laisvos prekybos su ES ir su Junktinė karalystė, tuo pačiu metu, kai Junktinė karalystė dar oficialiai neišstoja. Ir tuo tarpu jūs, e, žinau, kad jūs galėsite pasakyti, kad formaliai darybos dar nevyksta, tačiau vis tik tai prasidės diskusijos su viena mažesnė ES dalimi ir visa Europos sąjunga. Tai, kadangi aš esu Britanijos atstovas, tai man kelia nerima kad e, jūs pasinaudosite Junktinę karalystę kaip tam tikras spaudimo priemonė Europos Sąjungai derantis dėl atitinkamų nuolaidų. Galėtum pasakyti, kad štai Junktinė karalystė mums žada tą ir tą, ką jūs mums žadate. Paskutinis klausimas dėl Kinijos ir rinkos ekonomikos šalies statuso suteikimui suteikimo Kinijai, kaip, žinote, kaip žinoma, Australija palaiko glaudžius ryšius su Kinija, jūs jau laikote Kiniją rinkos ekonomikos šalimi, taigi būtų įdomu išgirsti jūsų patirtį, kaip reikėtų šį klausimą spręsti mums. Labai ačiū, Čarlzas Tenokas dabar. Ačiū, pirmininkė. Noriu šiltai pasveikinti su ministrais Bič, Bishop ir Čiobo. E, Aš taip pat esu Britanijos parlamento narys, veikiausiai priklausys paskutinį kartą Britanijos parlamento narių Europos parlamente. Mano frakcija nori pasveikinti jūs Europos parlamente. Aišku, Britų spaudoje veikiausiai bus daug klausimų apie tai, kodėl švaistate laiką dabar dėrėdamiesi su Europos Sąjunga, kai e, yra ketinama pasirašyti Junktinės karalystės ir Australijos laisvos prekybos sutartį, nors kaip ir pons Martinas aš galiu pasakyti, kad tai galės vykti tik po Brexito. Vertinant dabartinius skaičius, galim pasakyti, kad prekybos apimtis su Australija šiuo metu tarpties karalystės siekia 2 procentus, 45 procentus siekia su ES ir 12 su JAV. Tačiau, žinoma, Britų spaudoje tikrai e, bus daug informacijos ir antraščių apie tai, kad e, Australijos ir Jungtinės karalystės tarpusavio santykiai e, grįžta aukso amžius į šios santykius šlovingi laikai, kurie buvo prieš Jungtinę karalystę įstojant Europos Sąjungą. Aš manau, kad viską tačiau reikėtų atlikti teisėtai ir tinkamai, tai pirmiausia baigti išstojimo procesą. Manau, kad mūsų jie bendros vertybės, tai yra Britanija, Jungtinė karalystė, tai yra demokratijos principai, žmogaus teisės, teisės viršinybės principais principai mes bendrai kovojame prieš džihadistus, taip pat turime bendrų projektų saugumo srityje. E, Australija e, pramajam pasauliu šešus dešimtmečius tiekia žaliavas, taip pat turite specifinių interesų Ramėjo vandenino, Pietričio Azijos regione minėjote Šiaurės Koreją, e, Šiaurės Kinijos, tai yra Pietų Kinijos jūra. Jūs tačiau neminėjote savo patirties e, valdant pabėgėlių srautus ir kovant su nelegalia migracija ES. Šis klausimas yra ypatingai svarbus, turint omenyje mūsų problemas Šiaurės Afrikoje, Viduržėmė jūros regione ir iš Turkijos e, atvykstančius legalius ir nelegalius migrantus bei didelius jų skaičius Žinoma, kad e, Junktinės karalystės e, atstovai Europos parlamente visuomet liks jūsų e, draugai. Tačiau aš manau, kad įstojusi Junktinė karalystė tikrai netaikys Australijoje taikomos taškų sistemos migrantams atvykstantiems ir dirbantiems Junktinės karalystės darbo rinkoje iš ES, nors daug yra tokių pasiūlymų. Australijos visuomenė, žinoma, keičiasi Ir jūs priimate labai daug migrantų iš Europos, tai pavyzdžiui, 80 tūkstančių iš Graikijos ir Italijos per pastarosius metus priiminte palaikote glaudžius ryšius ne tik su Britanija, tačiau ir su komitetu. Taip pat jūs priklausote didžiajam 20-ukui, turint omenyje, kad EKR e frakcija, kuriai šiandien atstovauju ir visi mano kolegos šiuo metu yra išvykę, todėl aš esu tik vienas. Ir aš manau, kad mūsų frakcija net ir E, ištojus iš jos nariams Britams mes visuomet palaikysime e, glaudesnius tarpusavio santykius ir sieksime, kad būtų ratifikuot laisvos prekybos tarptis tarp Australijos ir Europos Sąjungos. Ponas Nart. Pone ministrai, norėčiau taip pat ir aš pareikšti savo paramą savo frakcijos vardu, liberalų frakcijos vardu Ir mes viską remiame bendradarbiavimą laisvą prekybą tarp Australijos ir ES. Norėčiau tačiau užduoti klausimą dėl Kinijos liaudės Respublikos, kuri dabar ramiajame vandenyje pradėjo statyti lėktuvnešius ir bandys šiame regione įsiviešpatauti. Šiaurinėje ramio vandenio dalyje Mikronezijoje jau beveik yra įsitvirtinusi. Marijanų salose tuo tarpu ten yra įsikūrusi JAV karinė bazė. Australija turi dislokavusi savo laivyną Kiribatiją, Kuko saloje, taip pat Nuojo Zelandijoje ir Papanoje Gvinėjoje. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie dabartinius Kinijos veiksmus, sustiprinti savo pozicijas e, ramėjame vandenyne. Taip pat reikia pamiršti e, e, Pakistano, Irano interesų. Atrodo, kad Kinija bando Indijos vandeninę stiprinti savo karinį dalyvavimą. Kaip tai vertintumėte? Ačiū pirmininkė Surpons Karis, aš kalbėsiu E, šiek tiek kitaip nei e, kiti Britai parlamentarai. Aš manau, kad Junkės krysės vieta yra ne Europos Sąjungoje, kaip šalis Degolis prieš daugelį metų yra sakęs. E, buvo teigiama, kad 106 milijardai, daugiau nei 106 milijardai milijardai e, <clears throat> prekybos apyvartos siekia tarp ES ir ES ir e, jūsų eksportas siekia 37,7 procentus į ES ir ES yra viena tarp 15 svarbiausių eksporto rinkų. Ar Australijai svarbi ES tik todėl, kad Junktinė karalystė yra taip pat svarbi. Aš manau, kad e, mes sugebėsime ir dvišaliais pagrindais vystyti tarpusavio prekybą e, ir nuo to ES taip pat e, nenukentės. Ir, žinoma, prekybos santykiai yra labai svarbus visam vakarų pasauliu. Pirmininkas Sako, aš nemanau, kad kiekviena diskusija turėtų e, būti apie Junktinės karalystės išstojimą, sako pirmininkas. E, e, pirmininkas labai retai kalbu šiame komitete, taigi mes esame suinteresuoti glaudžiais prekybiniais santykiais su partneriais Europoje ir visa Europos Sąjunga Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl aš pasakau šinkės kalystės e, išstojimą, yra susijusi su to, kad aš norėčiau, kad mano šalis e, visapuškai dalyvautų sprendžiant pasaulio reikalus. Ir, ir e, Junktinės karalystės prekybos ekspertai laiko Australiją pačiu svarbiausiu prekybos partneriu. Ar galėtumėte pakomentuoti daugiau būsimą susitarimą dėl visos prekybos tarp Junktinės karalystės ir Australijos? Ar pritarėte? mano požiūriui ir aš kalbu kaip Britų sandraugos e, atsakingas asmo savo partijoje, kad e, glaudės bendarbiavimas tarp sandraugos šalių galėtų būti naudingas ne tik abipusiai e, pa, pačioms sandraugos narėms, tačiau taip pat prisidėtų ir prie pasaulio gerovės skatinimo. Alaizijų žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama ministrė. Labai džiaugiausi tuo, kad jūs savo kalboje pabrėžėte, kad e, atsakas į bendrus iššūkius suslypė glaudesnėje partnerystėje. Prekybos ministras kalbėjo apie investicijų apsaugą, mano nuomonė ši tema yra labai svarbi. Turime pakankamai glaudžiai bendradarbiauti tarpusavį, bendradarbiauti su Australija, taip pat kaip ir su Japonija. Niekas labai aršiai nekritikuoja bendradarbiavimo su Japonija Australija priešingai nei laisvos prekybos sutarties su JAV. Mums reikalinga tinkama sistema, kuri leistų įtikinti tiek politikus, tiek ir pačią visuomenę. Ar pritarite mano nuomonį? Ai kolegi, veramente eh, un grazie, importante in un momento. Ačiū pirmininkė Brokai. Noriu pasisveikinti su abiem ministrais, dėkoju, kad atvykote tokiu sudėtingu metu, mes esame suinteresuoti laisvos priekybos susitarimu su Australija ir uh, prekybos komitete, ekonomikos prekybos komiteto nariai yra tuo suinteresuoti. Sario 11 dieną, tačiau uh, Australijos parlamento antidempingo komitetas nustatė muito mokesčius. Uh, konservuotiems pomidorams iš ES. Nepasant visų pastangų, kurios e, deda ir dėjo ES, bežiaupi srityje trečdalis e, e, visų pajamų įplaukų žemės ūkio yra privaloma suskirti diversifikavimui. Aš manau, kad reikėtų pasinaudoti jūsų buvimu Briuselėje tam, kad būtų pašalintos šios kliūtis žemės ūkio srityje tinkamai bendradarbiauti Australijai ir Europai. Pone Takulai žodis. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, dar norėčiau pasveikinti pas mus atvykusios e, ministrus, džiugiuosi, kad jūs atvykote į Europos parlamentą ir kalbėsiu panašiai kaip ir Davidas Martinas. Ką Jūs manote apie Didžiosios Britanijos bandymus dabar išsiaiškinti, ar galima būtų pasirašyti atskirą prekybos susitarimą su Australija, dar nepaisant to, kad Junktinė karalystė dar neišstojo iš Europos Sąjungos. Didžiojo dvidešimtuko susitikime Kenijoje da, JAV prezidentas Obama, Tereza May pasakė, kad JAV teiks pirmenybę prie laisvos prekybos susitarimui su visa ES, o ne su Junktinė karalystė. O kokia yra Australijos pozicija šiuo klausimu? Ir e, baigdamas, kaip Suomijos atstovas, aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie Rusijos e, e, sankcijas nes Europa nuo jų nukentėjo ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip Rusijos taikomos sankcijos paveikė Australiją. Dėkoju. Dankeschön. Labai ačiū, aš taip pat norėčiau su jumis šiltai pasisveikinti, sako ponia Gras Vander, užsireikalų komitete. Laisvos prekybos susitarimais siekiama pagerinti žmonių gerbuvi, o ne vien tik tai suteikti naudos tarptautiniams didiesiams koncernams. Mūsų delegacija kritiškai vertina tam tikrus sustarimus, pavyzdžiui, CETA ir TTIP, taigi noriu jūsų paklausti, ar jūs atsižvelgiate į tai, kad investuotojų interesų apsaugos srityje, tvarumo užtikrinimo srityje bei mūsų standartų išlaikymo srityje mums kyla labai rimtų abejonių ir mes e, turėtume nuo pat pradžių apie jas kalbėti tam, kad darybų eigoje galėtume mūsų gyventojams e, susitarę galiausiai dėl laisvos prekybos atnešti kuo daugiau naudos. Pirmininkas, aš norėčiau apibendrinti mūsų tarpusio santykiai su Australija neturėtų būti trikdomi Junktinės karalystės išstojimo. Galiu tik paraginti dėrybas ir toliau tęsti su Europos Sąjunga, o kai Junktinė karalystė išstos iš Europos Sąjungos, tai savame suprantama, kad jūs galite ir su jie pasirašyti laisvos prekybos sutartį, nes gyvenimas nesustoja ir čia nereikėtų dabar supriešinti šių dviejų dalykų paprasčiausiai priimti tai kaip pasiekme sprendimo priimto jungtinėje e, karalystėje. Man buvo labai e, įdomu šiuo atveju klausytis kolegų Martino ir Tenoko išsakytų minčių šiuo klausimu. Taigi jums dabar žodis atsakyti užduotus klausimus. Thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Keli klausimai buvo skirti man, kaip užsienio reikalų ministrai, ir aš pasistengsiu, kuo geriau juos atsakyti. Pirmiausia klausimas dėl pabėgėlių. Nežinau, ar galima būtų lyginti ES ir Australijos patirtį šioje srityje, bet galiu pasakyti, kad e, mes turime patirties e, valdant e, tų asmenų, kurie siekia prieglopšio srautus. Australija gimė iš migracijos. Ir žmonės iš viso pasaulio atvyko į Australiją ir joje įsikūrė. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mes ko gero esame sėkmingiausias e, daugiakultūriškumo eksperimentas pasaulyje. Ir mes e, taip pat e, skiriame nemažai vizų pabėgėliams ir tiems, kas siekia prieglopšio. 820 tūkstančių žmonių pastaruoju metu gavo tokias vizas. Kiekvienais metais apie 18 tūkstančių ypatingų specialių pabėgėliams skirtų vizų yra skiriama. Be to, mes taip pat skiriame 12 tūkstančių vietų e, pabėgėliams iš Sirijos ir grinoji migracija sudaro maždaug 200 tūkstančių per metus, o mūsų šalyje gyvena 24 milijonai gyventojų. Prieš keliarius metus mes pastebėjome, kad prekybos prekeivių žmonėmis tinklai naudojasi spragomis Australijos įstatymuose Ir todėl žmonės iš Irako, Afganistano ir apskritai iš artimųjų rytų siekia e, patekti į Australiją sumokėdami didžiulės sumas kontrabandininkams. E, jie lėktuvu buvo gabenami į Indoneziją ar Malaziją ir tenai jie pirkdavo e, laivus, kurie nebuvo tinkami naudoti Ir tais laivais tokia, labai pavojingomis sąlygomis keliavo Australijos link. Ir mes žinome, kad mažiausiai 1200 žmonių yra paskendę jūroje. Nepasant visų mūsų pastangų, mes negalėjome jų išgelbėti. Tarp jų buvo ir žmonių, ir, ir vaikų, ir moterų. Australijos vyriausybė susirė su Papua New Guinea vyriausybė Ir pagal tą susitarimą šioje šalyje da, nagrinėjami yra prašymai dėl prieglopšio. Jei yra nustatoma, kad žmogų reikia suteikti tarptautinę da, paramą, tuomet galvome, kaip jį galima būtų perkelti į mūsų teritoriją. Jei ne, tuomet galvome apie tai, kaip juos galima būtų gražinti į savo šalį. Šis susitarimas tebe galioja. Mes turime panašų susitarimą ir su Nairų salos vyriausybė. Tai yra sala, į kurią žmonės gali laisvai atvykti, joje likti ir laukti, kol bus išnagrinėti jų prašymai suteikti prieglopsti. Australija turi dabar labai griežtus sienos apsaugos įstatymus ir todėl mums pavyko sutrukdyti kontrabandininkams ir mums, mums yra Žinoma, kad nuo 2014 metų ne viena kontrabandininkų operacija nepavyko. Ir taip pat žinome, kad nuo to laiko, kai pradėjome dirbti vyriausybėje, tai nenuskendo ne vienas žmogus. Mes taip pat padedame kitoms šalims išsiaiškinti, kam reikia suteikti prieglopsti ar ne. Ir taip pat bendradarbiaujame su e, tų pabėgėlių kilmės šalimis. Iš karto Australija be abejo laikosi visų tarptautinių įsipareigojimų numatytų konvencijoje dėl pabėgėlių. Mes ir nebandome jums siūlyti savo modelio, mes uh, gyvename atskirame žemynė ir tam, kad žmonės pasiektų mūsų krantus, jie turi keliauti kelias dienas ir įveikti kelis tūkstančius kilometrų. Ir Ir daugiausia pas mus atvyksta ne politiniai pabėgėliai, o tie žmonės, kurie nori pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Australijos e, jėga, ekonominė jėga didėja. Ir regi, mūsų regione labai svarbu vaidmenį vaidina Kinėja, e, kuri yra stambiausia prekybos partnerė net 130 šalių. Kartu mes matome, kad didėjant ekonominiai galiai didėja ir karinė Kinijos gale ypač pietų Kinijos jūroje. Pastaruoju metu padidėjo įtampa regione, kuriame 70 metų saugumą užtikrino jungtinės tautos. Kiek aš suprantu, mažesnių šalių pozicija pietų Kinijos jūroje. To šalis norėtų, kad jungtinės tautos aktyviau veiktų šiame regione. Kinija gali daug ką pasiūlyti visam mūsų regionui ir e, jie gali prisidėti ir prie e, vystomosios pagalbos, ir prie e, kitų mūsų veiksmų. Ir mes be abejo džiaugiamės, kad mes gerai bendradarbiaujame su Kinija, plėtodami partnerystę, padėdami Ramio vandenyno šalims plėtotis. Pietų Kinijos jūros ginčas yra klausimas, kurį reikia labai atsargiai klausti. Filipinai, Vietnamas, Malazija e, reikalauja tam tikrų teritorijų, o Kinija teigia, kad visa jūra yra jos. Australija neturi e, jokių ginčiamų teritorijų pietų Kinijos jūroje. Mes raginame visas šio ginčio šalis tokiomis priemonėmis jį spręsti, o prireikus net kreiptis į tarptautinį arbitražą. Kinija pareiškė teisės į įvairias salas, į įvairius atolus, koralo e, rifus. Ji taip pat stiprina savo pozicijas, ypač karinės pozicijos e, šioje jūroje. Ir kai kurios šalės teigia, kad e, Kinijos e, e, galios tvirtinimo mastai yra kur kas didesni nei kitų šalių šioje jūroje. Mums be abejo taip pat rūpi, kad būtų užtikrintos tarptautinės teisės naudotis šią jūrą ir skristi virš jos. Taip pat Be abejo, norėtume, kad visos kitos tarptautinės teisės būtų gerbiamos šioje jūroje. Be to mes remiame ir tą principą, kad reikia gerbti kitų šalių suverenumą, tarptautinę teisę, tarptautinės taisyklės ir normas. Ir manome, kad taigi reikia spręsti šio regiono problemas. Ir manau, kad nuo šio klausimo galėtume perėti prie klausimų dėl Rusijos. Mes e, manome, kad Rusijos veiksmai Ukrainos ir Krymo atžvilgių pažeidžia tarptautinės teisės, tarptautinės taisyklės, e, kuriomis yra grindžiama dabartinė mūsų teisinė santvarka. Ir todėl mes e, prisijungėme prie ES ir kitų, paremdami minti taikyti sankcijas su Rusijai. Mūsų santykis Rusija nėra labai glaudus, tačiau vis tiek reikėtų pasakyti, kad mūsų žemės ūkio e, įmonės buvo susirūpinusios dėl atsakomųjų Rusijos veiksmų. Tačiau mes vis tiek manome, kad labai svarbu buvo apginti mums rūpimas vertybės ir principus. Manome, kad kai viena šalis vienašališkai ir agresyviai įtvirtina savo teisės ir, ir pažeidžia kitos šalies suverenumą. Suverenios demokratiškos valstybės, tokios kaip Australija, Europos Sąjunga, turėtų tam pasipriešinti ir padaryti viską, kad būtų sugražinta tarptautinė tvarka, kad būtų laikomasi atstatytas uh, situacija, kuri, atstatyta situacija, kuri atitinka tarptautinė teisė. Dėkoju, ponė Brokai. Atsakydamas jūsų klausimas apie prekybos santykius, aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes esame susirūpinę dėl breksito ir e, aš galėčiau pratesti pirmininko mintis ir pasakyti, kad gal ir nereikėtų kalbėti konkrečiai apie kažkokius galimus konfliktus. Uh, Dabar konkrečiai pirmasis klausimas. Jūs kalbėjote apie investicinių ginčių sprendimų sistemą, e, apie tą privačią arbitražo sistemą, ISDS vadinamą. Mes e, bandome įsigilinti, tai kaip ši sistema galėtų veikti ir galvome apie įvairius gali, varias galimybės, ar tai turėtų būti nuolatinė institucija ar ne. Ar Mes manome, kad iš esmės ši privati arbitražo sistema veikia gerai ir mes manome, kad jį padeda mums atsižvelgti į teisinių sistemų skirtumus. Ir mes dar lauksime tolesnių ES žingsnių, žingsnių ir tai be abejo dar yra dėrybų objektas. Kinijoje ir rinkos ekonomikos statusas, aš galiu pasakyti, kad iš esmės mūsų patirtis yra teigiama, Kinija yra da, nepaprastai svarbi mūsų priekybos partnerė ir aš manau, kad ir JAV, ir ES sprendimai turėtų atsižvelgti į bendrą pusiausvyrą priekybos pasaulyje. Uh, Iš esmės, Australijos patirtis su Kinė nebuvo neigiama. Dabar dar keli žodžiai apie Brexitą ir aš norėčiau labai aiškiai tai pasakyti, kad nebūtų pato jokių spekulacijų nei JAV, nei Australijos, nei Junktinės karalystės žiniasklaidoje. Mūsų diskusijos su ES yra labai toliai pažengusios, ypač kai kalbame apie laisvos prekybos e, su, e, susitarimą. Australija be abejo norėtų uh, kad dėrybos būtų pradėtas jau kitų metų pirmą pusmetį. Aš manau, kad ES ir Australijos laisvosios prekybos susitarimas yra dalykas, dėl kurio dėrybos bus, kur gero pradėtos dar tuomet, kai e, Junktinė uh, karalystė bus ES narė. Australija turi labai glaudus e, saitus su Junktinė karalystė. Uh, Ir kai mes vertiname mūsų prekybos santykius, mes norėtume priminti Junktiniai karalystiai, kad pasitraukant iš ES jie turėtų nepamiršti ir mūsų santykių, savo santykių su uh, Australija ir kad nereikėtų kol kas dar neištojus kalbėti apie atskirą susitarimą su uh, Australija. Liam Fox tą patvirtino, kad jie tokios pozicijos ir laikysis. Ir aš manau, kad dabar bandyti atsisakyti jau padarytos pažangos tikrai būtų neprotinga. Mūsų diskusijos yra toli pažengusios, diskusijos su ES. Ir aš tikiuosi, kad formaliai darybas galėsime pradėti jau kitų metų pirmą pusmetį. Toliau, jūs kalbėjote taip pat ir apie tai, apie ES ir Australijos prekybos apimtis. Tai, po to, kai Junktinė karalystė išstos iš ES. Ir jūs pamatysite, kad net ir be Junktinės karalystės. A, E, vis tiek investicijos į. E, e, į Europos Sąjungos investicijos į Australiją siekia 500 milijardus, o Australijos investicijos 2,37 milijardus. Standartai ir vartotojų apsauga Be abejo, mes užtikriname Australijoje labai griežtus standartus ir čia beje turime da, panašų požiūrį kaip ir Europos Sąjunga. Ir aš manau, kad mes dėrėdamėsi dėl laisvosios prekybos sutarties tikrai nesieksime sušvelninti, sumenkinti standartų, nes mūsų standartai yra vieni geriausių pasaulyje. Kaip ir sakė pirmininko pavaduotoja Zaifi, uh, Mes turime bendrą požiūrį į standartus ir aš nebejoju, kad čia mums pavyks labai greitai suderinti savo pozicijas per dėrybas. Dar vienas klausimas. Tai, kaip mes traktuojame žaliosios dėžutės veiksmus, žalinimo veiksmus. Uh, Australijoje mes turime visiškai nepriklausomą e, kovos su dempingu komisiją. Ji yra visiškai nepriklausoma, ji turi savo atskirą administraciją ir ta komisija da, e, išnagrinėjo Italijoje gaminamų konservuotų pomidorų klausimą. Aš suprantu, kad da, e, da, jūs turite įsipareigojimų dėl žalinimo Ir todėl mes pradėjome peržiūrą, dar reikia palaukti, kol bus paskelbtos jos išvados. Ir kol kas daugiau nieko negaliu dėl to pasakyti. Jei pažvelgsite, kiek ES bei Junktinės karalystės investuoja į Australiją, pamatysite, kad tai iš tikrųjų uh, E, tai yra didžiulės sumos ir Nestle ir daugybė kitų bendrovių investuoja žemės ūkis, e, e, cheminė pramonė. Visos šios rytis yra labai svarbios ir mes norėtume šiuose sritise plėtoti dar glaudesnius santykius ir manome, kad laisvosios prekybos susitarimas turėtų padėti ir Australijai, Europos Sąjungai toliau gilinti savo santykius prekybos srityje ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Ir uh, Aš tikiuosi, kad ir po atitinkamų diskusijų jūsų komitete jūs galėsite pritarti tam, kad būtų kuo skubiau pradėtos forma, formaliai pradėtos darybos dėl laisvosios prekybos susitarimo. Aš dėkuoju Jums už galimybę su Jumis šį rytą susitikti. Ką tik e, išgirdome, kokie yra svarbus Australijos ir ES ekonominiai ryšiai. Man tapo aišku ir koks svarbus yra bendradarbiavimas stabilizuojant padėti pasaulyje. Kalbėta apie, regio, apie padėtį jūsų regione, apie padėtį pietų Kinijos jūroje, taip pat reikia dar e, nepamiršti ir Sirijos veiksnių ir kitų nestabilumo šaltinių. E, Ačiū už iniciatyvą draugę su ponė Mogherini įsteigti aukšto rango grupę. Tai bus padaryta šiandien. Na ir aš taip pat supratau, kad mūsų problemos ne visada gali būti palyginamos dėl atstumo tarp mūsų ir kitokių skaičių. Pas mus atvyksta daugiau pabėgėlių E, trumpaisniu atstumu, tačiau pas jūs atvyksta mažiau žmonių, bet jie įveikia daug didesnį atstumą ir pasirinkti sprendimai net tikriausiai negali būti lyginami. Ačiū. E, ačiū už mums sutiktą garbę, kad atėjote su mumis susitikti. Tikriausiai ponė Saifi taip pat norės pasakyti baigiamąjį žodį. Ačiū pirmininkė, aš savo ruoštų norėčiau padėkoti abiems ministrams už tai, kad atėjo pas mus, už jų pasisakymus. O kalbant apie tarptautinę prekybą, ponė ministrė, matėte, kad kolegos, kolegams labai rūpi e, dėrybos, kurios prasidės. Tikiuosi, kad ta, net, vėl susitiksime su jumis Europos parlamento tarptautinės prekybos komitete ir pratesime šias diskusijas. Ačiū. Thank you very much, Mr. Kulu.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 Colegas, vamos a, a continuar con el... Kolegos, perėsime prie kito darbotvarkės punkto. Darbotvarkės punkto iš susitikimą su ponu Franku Berneriu Eurokontrolės e, vadovu ir kalbėsime apie saugumą klausimus e, konfliktinėse zonose. Eurokontrolė atsakinga už bendradarbiavimą oro erdvėje. Oro erdvė kasdieną naudojasi tūkstančiai vartotojų. Ir oro eismas Europos e, erdvėje yra labai aktyvus, todėl mes norime E, informacijos apie situaciją šioje srityje ir galimus rizikos veiksnius. Jos vertinimas vyksta bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, tarptautinė aviacijos organizacija. E, to, Todėl e, svarsydami šią informaciją panaudosime ją sprendimams, kaip reaguoti į krizės. ES įgyvendina atviro dangaus iniciatyvą. Tačiau dėl kai kurių kliučių ta iniciatyva nebuvo visapusiškai gyvendinta. Noriu pasakyti, kad e, Europos parlamentas suvaidino labai svarbu vaidmenį dėgiant uh, atviro dangaus iniciatyvą ir siekiant pasipriešinti galimoms katastrofams ateityje turėtume geriau dirbti šioje srityje ir bendradarbiauti su visais susijusiais, su visais atsakingais veikėjais. Ačiū už man sutiktą galimybę kreiptis į jūsų komitetą ir papasakoti jums, kaip eurokontroliai sekasi spręsti vienas svarbiausių klausimų užtikrinti saugumą oro erdvėje. Jūs jau minėjote konfliktinių zonų klausimą. Norėčiau parodyti šį grafiką, kur matote e, vidutinės klasės e, augimo tendencijas pastaraisiais metais. Kaip matote, pastaraisiais metais, kaip viskas atrodė ir kad ateityje vidutinės klasės struktūra keisi vis, visame pasaulyje. E, nes praeitėje JAV, Europa, Japonija buvo e, regionai, kur daugiausia gyveno vidutinės klasės e, atstovų. Matome, kad regionai Azijoje, Indijoje, Kinijoje e, yra tos vietos, kur labai sparčiai auga vidurinioji klasė. Tai e, labai konkrečiai atsiliepia ir Europai ypač e, oro, dėl oro kelionių ir e, eismo e, jungčių. Žinoma, tikriausiai visi žinote, kad, pasau, kad, kad eis, pasaulinio oro eismo intensyvumas yra didelis, tačiau tendencijas keičiasi ir, kuo, ir vidutinės klasės augimo tendencijos atsispindi ir oro eismo e, situacijos pakeitimuose. 68 procentai visų kelionių buvo atlikti į Europą. Buvo atliktos į Europą. 25 procentai kelionių vyko tarp Europos ir likusio pasaulio. Tai pasikeis 2036-aisiais nes tada e, e, kelionės į Europą, e, pačioje Europoje sumažės, sudarys tik 11 procentų, nebe 16, ne dėl to, kad e, eismas Europoje sulėt, sumažės. E, eismas Europoje auga oro eismas Europoje auga, tačiau auga ne taip sparčiai kaip kitose pasaulio regionuose. Ir situacija pasikeis dėl pasaulinių tendencijų, todėl Europa praras e, dalį rinkos. Eurokontrolė prižiūri 41 valstybę, per metus įvykdoma 20 milijonų eurų, 20 milijonų skrydžių per metus ir jų išauks skrydžius skaičius išauks iki 40 milijonų skrydžių, bet, kaip jau sakiau, dėl Azijos, ASEAN ir Indijos augimo situacija pasikeis. Taigi tokie pokyčiai vyksta, tie pokyčiai svarbus ir saugumo kontekste. Jie svarbus ir todėl, kad Europa turi uh, E, pasiekti tas, valstės, tas augančias valstybės. Tai svarbu Europai ir jos pramoniai, nes sparčiai besiplėtojantis regionai nori perimti žinias ir patirtį iš tų regionų, kuriuose, e, kurie yra patyrę sparčių augimo etapų praeitįje. O Europa yra pasirengusi paremti tuos regionus, teikdama technologijas, kurias mes Eurokontrolė. E, perdodame gyvendindami įvairias programas. Matome, kad Europos ir Azijos jungtis išlieka labai, išliks labai e, glaudžios ateityje ir išaugs 25 procentų 25 procentų 2026-aisiais. Vykdomi nuolatiniai oro skrydžiai iš Indijos, Kinijos į Europą. E, naudojami ir mažesni orlaiviai, kurie ir, ir didesni orlaiviai. Ir didelis orlaivis gali nesustodamas keliauti. O maži orlaiviai e, užtikrina jungtis tarp miestų Kinijoje, pavyzdžiui tarp, tarp tų vadinamų antrinių miestų, kurie Kinėje vadinami antriniais miestais, bet tai yra multi, daugelio milijonų gyventojų miestai. Tai taip pat didina skrydžių skaičių ir augant skrydžių skaičių reikia keistis duomenėmis, kad galėtume Europoje prognozuoti, kokio e, skrydžių kiekio tikėtis ateityje. Eurokontrolė dirba ne tik su ES narėmis, bet ir su kitomis e, valstybėmis. Taigi iš viso mes dirbame su 401 valstybe, su didelio augimo valstybėmis, pavyzdžiui, Pietų Amerika, Brazilija, E, centras, e, kontaktinis centras šiame žemynė, taip pat su Junktiniais Arabai Emiratais, kur e, kuriamas didelis jungčių centras ir Indija, Kinija, ne, nes, nes norime, kad tos šalis ir jų vyriausybės teiktų duomenis apie skrydžius į Europą. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija dirbanti Monrealėje tai vadina e, pasaulinė skrydžių ir informacijos rinkimo sistema. Eurokontrolė dirba vadovaudamasi ES sutartimi, bet ir ne tik 28 ES valstybėse narėse. Dirbame 41 šalyje, e, su kuriomis esame pasirašę sutartis, taip pat, pavyzdžiui, jie apima, apimame Gruziją ir kai kurias Azijos šalis. Žydras spalva pažymėtos ir Maroko, Maroko, Maroko karalystė bei Izraelis. Čia vykdome ES politiką uh, užmėgsti ryšius su kaimynais per e, Euro ES viduržėmio jūros susitarimus. Uh, kurių tikslas atverti tų dviejų šalių aviacijos rinkas e, santykiuose su ES ir visiškai neriboti e, eismo, oro eismo teisių. Tos štai toms šalims leis pritraukti daugiau turistų, e, tai ekonominis interesas, tai aktualu ir, ir Europos, keliautams iš Europos. E, E, nes siūlomi pigesni bilietai. Kad e, apriektume augančius eismo srautus su Maroku ir Izraeliu, su tomis šalimis taip pat keičiamės duomenimis ir dabar netrukus jau leisime tom šalims dalyvauti visoje Eurokontrolės institucijos veikloje. Tai svarbu, nes kaip ir kitos e, Eurokontrolės narės, ne ES valstybės, jos yra, jis turi įsipareigoti gyvendinti atviro dangaus iniciatyvą, kad galėtų vykti nuoseklus, nepertraukimas e, oro eismo srautas, kol kas dar tai neužtikrinta. Ne ES narės privalo e, visi pareigoti gyvendinti visas atviro dangaus iniciatyvos nuostatas. Ir čia pereinu prie e, kliučių, kurios kelia e, kurios trukdo sklandžiam oro eismui. Nuo Malazijos e, skrydžio e, katastrofos e, buvo įsteigtas duomenų bankas, kuris yra prieinamas visiems naudo, besinaudojantiems Europos erdvė, Europo, Europos orlaiviams bei tiems, kurie atskrenda į Europą. E, ta, to, tais duomenimis gali pasinaudo, galima pasinaudoti rengiant skrydį ir, išsiaiš, ir gauti informaciją apie tai, ką skirtingos valstybės kaip skirtingos valstybės komentuoja galimas grėsmės virš tų valstybių, ore, virš, ore dvie virš tų valstybių. E, kalba eina apie žvalgybos institucijų skelbiamą informaciją. Ir ta duomenų saugikla yra atnaujinama visą parą ir ten galima rasti naujausią informaciją. Ji prieinama visiems, visoms oro kompanijoms ir visiems orlaiviams. Manome, kad informacija turėtų būti prieinama ne tik Europos orlaiviams, nes daugybė Europos keleivių naudojasi ir ne e, Europos oro linijų paslaugomis. E, prieiga prie domenų saugyklos yra labai apribota, informaciją gali gauti tik tie, kurie, kuriems yra reikalinga. ESA turi prieigos prie šios saugyklos galimybę Ji, kaip sakiau, yra nuolatos at, informacija nuolatos atnaujinima, ten yra pati aktualiausia informacija. Europoje sulaukime vis daugiau informacijos apie galima pavojaus zonas aplink Europą ir todėl reikia e, siūlyti tų zonų apiejimo apskridimo maršrutus ir todėl e, oro eismo srautus kreipiame per kitas zonas, ten susidaro spūstis. Praeitįje galimybių buvo daugiau, tačiau dabar atsiradus daugybei konflikto zonų tai nėra įmanoma. Valdant oro eismą reikia papildomų pastangų užtikrinant sąsajas, jungti su, su, su likusiu pasauliu ir prognozuoti. E, mes dirbame E, gavę įgaliojimus iš Europos Sąjungos ir taip pat turime operatyvinį padalinį, kaip numatyta atviro dangaus iniciatyvoje, kuris e, vykdo jam patikėtas užduotis. Tuo skiriamės nuo EASOS. EASA yra reglamentavimo institucija, ji, ji rengia nuostatas ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, nuolatos susitinka su mumis. Taip pat esą prižiūri ir mūsų veiklą. Mūsų vaidmuo tikrai svarbus iškilus krizėms. Kaip tinklo valdytojas e, turime rinkti informaciją ir ją skleisti. E, mm, gauname visą informaciją apie regioninio pobūdžio nesklandumus, apie lėktuvų gedimus, bei taip pat, e, tarkim, išsive, e, yra, esame pasirengę ir tokiems scenarijams, kaip buvęs Islandijos ugnikalnio išsiveržimas, kuomet niekas nieko nebežinojo. Esame pasirengę ir galimam teroristiniam išpoliui, kaip Bruselėje, e, kuomet oro eismo srautai, lėktuvai jau buvę ore, turėjo būti nukreipti kitur, kitus uostus, kad saugiai nusileistų, nes Bruselio oro uostas iš karto buvo uždarytas, siekiant uh, aps, išsiaiškinti, kas įvyko. Taigi, iškilus tokioms didelėms krizėms, iš karto privalome e, kreipti maršrutus kitur. E, kalbant apie didelius, e, didelius oro eismo srautus su Azijos regionu ateityje. E, Eurokontrolė, Eurokontrolė kreipėsi valstybės narės, ragindamos sukurti infrastruktūrą visą Europą apimantį tinklą, kur e, duomenys apie apie skrydžius, apie visus judėjimus būtų renkami. E, mes E, dirbame ir kibernetinės erdvės srityje, e, siekiam, už, esame apsaugoję virtualią erdvę, kad niekas negalėtų ją įsibrauti. E, taigi tokia veikla mano pristatyta veikla patikėta Eurokontroliai. Užtikrinti, kad šiandien vykstantys skrydžiai būtų saugus, tai susiję su mūsų civilinė ir karinė užduotimi, kiek įmanoma lankščiau e, išnaudoti civilinę oro erdvę, leidžiant e, ka, ka, kariniams struktūroms at, atlikti, e, renkti mokymus. Taip pat turime pasirūpinti, kad eismo srautų augimas į Azijos regioną būtų įmanomas ateityje, turime pas... užtikrinti e, tuos eismo srautus, taip pat e, re... reaguoti į eismo srautų poreikius. Ir taip pat e, turime turėti tikslę informaciją, kada lėktuvai pakilė iš Azijos, pateks Europos oro erdvę ir nusileis Europoje. Uh, mūsų institucijos veikla yra tikrai sėkminga ir kaip tarptautinė organizacija mes e, ir tikimės ir toliau tęsti darbą po to, kai baigsis mūsų dabartiniai įgaliojimai 2019-aisiais. Reikės atitinkamai atnaujinti ES teisės aktus, nes e, ir taip užtikrinti e, tolesnę Europos e, E, o, tolesnį oro erdvės saugumą ir taip pat užtikrinti jungtis su kitais pasaulio regionais. Labai ačiū dabar žodis parlamento nariams, jeigu noriu užduoti savo klausimus, pana Galerį. Pirmoji galimybė. Labai ačiū, pana Breneri, už įdomią apžvalgą ir pristatytus iššūkius, ypač kalbant apie konfliktų zonas, e, kurios e, ribojasi taip pat ir su skrydžių maršrutais ir turi įtaką gabenamų keleivių krovinių srautams. Aš taip pat dabar matau, kad E, anksčiau skaisdamas ir į Pietų Afriką, anksčiau skaisdavau per Libiją, dabar turiu per Alžyrą, kitas šalis, nes taip yra saugiau. Kėl klausimas, ar Nigeris ir Čadas taip pat yra saugios valstybės, kad būtų galima virš jų teritorijos skristi, tačiau tokia yra tikrovė. Taigi noriu paklausti būtent apie e, šalis, kurios yra ne ES narys, tačiau priklauso Eurokontroliai Izraelis, Marokas, Kaukazo šalis, tai ar Alžyras, Tunisas ir Egiptas, apie Libiją nekalbu, būtų to šalis, su kuriamis būtų galima šiuo metu susitarti, susidarėti ir kokį poveikį tokie susitarimai galėtų turėti keitimusi duomenimis, žinoma. Uh, Izraelis yra puikiai pasirengęs, apsirūpinęs techniškai, turi daug duomenų, žin, žino apie daugą ir galėtų mums padėti anksti sužinoti apie tam tikrus potencialius pavojus, tačiau Marokas, pavyzdžiui, kuris yra mūsų sąjungininkas ir e, Tunisas galbūt vėliau labiau priklauso nuo mūsų suteikiamos informacijos, tai ar galima kalbėti apie tai, kokia kokias, kokius e, su saugumu susijusius duomenys mes turėtume ir galėtume šioms šalims teikti ir perduoti. Ponai Tanakui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Eurokontrolė, nepaisant to, e, kad e, daugelis galbūt to nežino, nėra ES tarnyba ir institucija, priklauso šiuo metu 28 valstybės narės. Ar uh, jungtinis karalystės išstojimas iš ES pareikalaus e, kokiu nors papildomu pokyčiu susijusiu su narystė euro kontrolė, ar reikės, e, ar galės pasilikti pilna teisė nare kaip iki šiol. <clears throat> Kolega Lopes Vistūris. Ačiū. Ne kiekvieną dieną Eurokontrolės vadovas pas mus atvyksta, taigi dėkoju, kad e, atvykote į šį sustikimą. Mes puikiai žinome, kad šimtai žmonių kiekvieną dieną deda pastangas, kad mūsų skrydžiai vyktų saugiai, taigi norim už tas pastangas padėkoti. Aš iš tiesų norėčiau skeptiškai šiek tiek įvertinti e, oro erdvės kontrolierius Prancūzijoje, kuomet mes kiekvieną vasarą arba per kiekvienas kalėdas sus, susidurėme su jų um, tam tikrais nedraugiškais veiksmais, tačiau aišku, jūs dėl to nekaltas. Čia turint omenyje tos žemėlapius ir skrydžių maršrutus, kurie yra ekspertams išdalinami. Aš noriu paklausti, ar jų naudotojai, ar uh, keleiviai neturėtų būti atitinkamai informuoti apie tam tikras grėsmės, prieš, apie galimas rizikas. Pavyzdžiui, Malaysia Airlines 90 procentų keleivių lėktuvo, kuris buvo numuštas, turbūt nežinojo, kad jis kris per pavojingą zoną. Aš žinau, kad tokia informacija nėra vieša, tačiau man kyla klausimas, ar nereikėtų informuoti keleivius, jeigu jos ketina skraidinti per atitinkamas konflikto zonas. Ačiū. Pons Pietelė. Pone Breneri, džiaugiuosi galimybės su jumis pasikeisti nuomonėmis e, ne tik kaip e, Europos parlamento narys, tačiau taip pat kaip ir privatus asmo, manau, kad ES dangus, jų skai yra puikus projektas, kuris dar nebuvo taip smarkiai reklamuojamas kaip kai kurie kiti, tačiau jis yra labai svarbus ES ateičiai, ne vien tik tai kalbant apie skrydžių saugą. Manau, kad šis projektas yra susijęs su labai strateginių požiūrių tam, kad jį būtų galima sėkmingai gyveninti. Aš manau, kad e, būtų galima tokiu būdu susijęti e, atskiras sektorinės strategijas ES, e, sutelkiant ypatingai didelį dėmesį aplinkosaugai ir saugai. Kelis klausimus noriu užduoti. Pirmiausiai noriu paklausti ir paprašyti jūsų pristatyti arba pakomentuoti kaip Europos vieningas dangus atrodys po dešimties metų. Kokia būtų jūsų prognozė? Antras klausimas, kaip keleivio vykstančio į Strasbūrą Mes jau du metus galime į Strasbūrą keliauti, tačiau susidurime su atskirų skrydžio valdymų sistemų nesuderinamumo problemomis, turiuomenė Lufthansos ir, ir France taikomas skrydžių sistemas. Ačiū paskutinis kalbėtojas, ponas Epitidėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už poną Brenerį už labai įdomią sutiktą informaciją ir taip pat už tai, kad jis mums paaiškino, kaip eurokontrolė veikia. Noriu paklausti tokį, užduoti tokį klausimą, jis yra susijęs su tuo, kaip jūs organizuojate skrydžius į tas teritorijas, kurios kenčia nuo konfliktų. Ar jūs palaikote su kuo jūs palaikote ryšius tose regionuose arba kaip galima būtų skrendant išvengti, skristi per tas teritorijas, kuriuose, pavyzdžiui, veikia teroristinės organizacijos keleiviams. Ačiū už atsakymą. Taigi, ponai Brenderiui, dabar suteiksime galimybę atsakyti užduotus klausimus. Ačiū už klausimus, aš pamėginsiu juos atsakyti atitinkamą tvarką, kaip jį buvo užduoti. Pone Galerį, jūs minėjote galimybę surasti aplinkinius maršrutus, e, aplenkiant konfliktų zonas. Žinoma, mūsų domenų bankas veikia ir, kaip minėjau, Kaip buvo pademonstruota skaidrėje, Libija šiuo metu nėra pati saugiausia vieta, per kurios oro erdvę būtų galima skristi ir skrydžių bendrovės e, ir apie tai informuotos ir mes stebime oro erdvę ir matome, kokios bendrovės, e, kokiais maršrutais skraido ir e, matome, ar jos atsižvelgia ar neatsižvelgia į mūtų atitinkamas rekomendacijas, o mes raginame, kad skrydžių bendrovės tų rekomendacijų laikytųsi ir būtent dėl to skrydis į Pietų Afriką dabar trunka ilgiau, nes yra pasirenkamas ilgesnis maršrutas per Vakarų Afrikos valstybės. Kalbant apie keitimąsi duomenimis su skirtingomis šalimis, šios klausimas iš tiesų yra labai opus ir mes bandysime spręsti laipsniškai, pavyzdžiui, su Maroko karalystė, tokia buvo pasirašytas visapuškas susitarimas, mes pirmiausia nusprendėme įsteigti, atlikti auditą kad įvertintume padėtį Maroko karalystėje susijusiu su oro erdvės priežiūra ir standartais, yra, kurie ten yra taikoma, palyginant e, tuos standartus su vieningo Europos dangaus e, standartais. Taigi ir po to su atitinkamomis Maroko žinybomis parengsime veiksmų planą tam, kad e, ten naudojami Ehm, oro erdvės kontrolės standartai priliktų europinėms. Mes dabar vertiname jų naudojamas sistemas ir iš tiesų gera žinia yra ta, kad jie atveria savo duris pagal šias sutartis Europos Sąjungos, turiminė Euromet susitarimą, taigi tiek politinių, tiek techninių lygių. Ehm, mes dabar galime pakankamai sėkmingai bendradarbiauti, todėl džiaugiamės matydami, kaip situacija gerėja ir vieningo Europos dangaus standartai yra taikomi platesnių mastų ir žinoma ir keitimasis duomenimis vyks laipsniškai pradėsime nuo netokių svarbių duomenų, o po to, kuomet bus įdėktos atitinkamos saugumo priemonės, galėsime jau keistis ir tiesioginiais radarų duomenimis. Žinoma, visi skrydžiai į Maroką, duomenys apie juos bus pateikiami Maroko tarnyboms, o pagal atitinkamą susitarimą, o skrydžiai, kurie į Maroką nevyks, e, tai informacijos apie tos skrydžius Maroko tarnybos negaus ir žinoma atvirkščiai e, taip pat bus atitinkama informacija teikiama iš Maroko pusės. Žinoma, Izraelis yra labai pažangus šioje srityje ir todėl jie daugiausiai dėmesio skiria pajėgumams, nes Izraelis turi tik vieną didelį Tel Avivo oro uostą, ten taikoma labai daug aplinkosauginių ir taip pat politinių apribojimų, iš jo galima pasiekti Skrydžio kryptis yra daugiausiai viduržėmio jūros regione, kitas, kitos kryptis vyksta šiek tiek sudėtingiau. Kitas klausimas, kuris buvo užduotas, buvo dėl breksito poveikio eurokontroliai. Ir jungtinė karalystė, jungtinė karalystė ankstesniais metais arba iki šiol labai rėmė eurokontrolę. Ji buvo įsteigta 1961 metais, mano pirmtakas buvo Britas, taigi tai parodo Jungtinės karalystės susidomėjimą Eurocontrol. Uh, organizacija ir mes nemat, nematome jokio reikalo keisti po Brexito referendumo Junktinės karalystės statusą Eurokontrolėje. Taigi mano kolegos iš Junktinės karalystės e, kol kas e, yra visapuškai suinteresuoti ir toliau dalyvauti šioje koordinavimo veikloje Eurokontrolės e, ir tam, kad būtų taikomi vieningojo Europos dangaus standartai, kaip ir visos kitos ne, ES valstybės narės, kurios yra Eurokontrol narės. Turime 13 ne ES valstybių narių savo organizacijoje Žinoma, po breksito tas santykis pasikeis, tačiau tikrai mes nematome jokių pokyčių, kalbant apie Junktinės karalystės susidomėjimą Eurocontrol veikla. E, ji ir toliau ją remia. Dėl streikų, žinoma, tas klausimas labai nemalonus, tačiau aišku, kad e, mes Eurocontrol viduje turime su to susidomėjimą tvarkyti. ES čia negali daryti jokios įtakos ir Prancūzijoje šiais metais keturi streikai vyko, o tai reiškia e, skrydžių vėlavimą vienos, vieno milijono minutės trukmės visiems keleiviams. Čia kalbu tik tai apie tuos skrydžius, kurie apskritai įvyko Taigi e, tie streikai daro didelį ekonominį poveikį ir iš kartu su Europos komisija iškėliau klausimą, ar nereikėtų kažkaip tai e, susitarti e, kaip minimaliai bent jau užtikrinti paslaugų teikimą net ir streiko metu. Kai kuriuose valstybėse tinkami teisės aktai galioja, kitose jų nėra ir jie, nėra, jie nedėra tarpusavyje. Taigi dabar komisijos MUV generalinis direktoratas bando um, parengti atitinkamus pasiūlymus, kaip ES 28 valstybėse narėse būtų galima užtikrinti minimales keliaivių aptarnavimo paslaugas streikų metu. Žinoma, mes negalime uždrausti darbuotojams streikuoti. Tačiau kadangi dabar ši e, situacija nėra harmonizuota, nėra suderinta, tai tuomet susidurime su skirtingomis situacijomis skirtingose valstybėse narėse. E, jeigu Europoje keturias dienas vyksta e, streikai kur nors, tai negalime užtikrinti, kad skrydžiai vyktų laiku ir e, iš dešimties milijonų skrydžių, kuriuos minėjau, buvo e, numatytas tikslas 0,65 min, 65 minutės per skrydį vėlavimo galimybė tačiau e, nežinau, ar, tos, ar tas tikslas bus pasiektas, kalbant apie skrydžių keleivių teisės, mes e, siekiame, kad būtų pirmiausia užtikrintas tos svarbiausios minimalios jų teisės ir e, piliečiai apie jas yra informuojami. Ar keleiviam būtų naudinga žinoti apie skrydžio maršrutą, aš tuo abejoju, nes dažnai skrydžio maršrutai yra keičiami skrydžio metu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybės, nes jeigu, ypač jeigu skrydžiai trunka nuo 9 iki 11 valandų, aš tikrai nemanau, ar tai labai padėtų keleiviams, nes bet kokiu atveju keleiviai mato, kokiu maršrutu jie skrenda, nes 90 procentų visų skrydžių e, Keliaus maršrutas yra rodomas, skrydžio maršrutas rodomas ekranuose skrydžio metu. Taigi reikėtų dar e, tą klausimą įdėmiau panagrinėti. Šiuo metu mes suteikiame visą skrydžio informaciją oro erdvės naudotojams ir e, valstybėms atitinkamams. Taigi tas procesas vyksta labai solidžiai, jeigu gautume prašymą. Mm, šią informaciją skelbti viešai, galėtume jį apsvarstyti, tačiau žinoma reikia atsižvelgti ir į su saugumu susijusius argumentus ir tą informaciją galėtų matyti ir pasiekti kiti žmonės, kurie galbūt e, galėtų pasinaudoti ją kokiems nors piktiems kėslams įgyvendinti. Kalbant apie vieningo Europos dangaus e, projekto įgyvendinimą, jo perspektyvas mes esame užsibrėžę tam tikrus tikslus, pavyzdžiui, aplinkos sauginius tikslus ir sustinkame su valstybėmis narėmis, su visomis tarptautinėmis organizacijomis, IKAO asamblėjoje ir e, ten svarstysime ar nuo 20 metų bus galima užtikrinti, kad oro transportas daugiau, po didesnių mastų neterštų aplinkos. Taigi, manau, kad aplinkos suva tikrai labai svarbi. Mūsų būsimos strategijos dalis, aviacijos strategiją pristatė ponia Bulš, apriepia labai daug sričių, kuriams mes pritarėme Atsižvelgėme taip pat ir strategiją ir į aplinkos sauginius aspektus, tačiau manau, kad reikia papildomų teisės aktų e, vieningo Europos dangaus kontekste nuo 19 metų Mes esame, ketiname parengti baltąją knygą ir joje pateikti pasiūlymus apie tai, ką reikėtų gerinti šioje srityje atsižvelgiant išmoktas pamokas. Noriu pakviesti visus Europos parlamento narius atvykti Eurokontrol būstinę į Hageną, tai tikrai yra netoli, esame pasirengę jums parodyti savo darbinės patalpas duomenų kaupimo serverius, dėl technologijų. Vieningas Europos dangus turi įgaliojimus plėtoti ir kurti technologijas, kurios būti suderinamos tarpusavyje ir e, turint omenyje, kad nereikia, netgi nėra poreikio visas jas kurti tik tai nacionaliniu lygiu. Šis projektas įgyvendinamas, bet lietai, nes reikia investicijų kadangi atitinkama įranga yra pakankamai brangi ir dažnai yra naudojama 20-25 e, metus, toks yra įrangos nurašymo laikotarpis, tačiau mes matome, kad e, Niekas kitas pasaulyje tokių technologijų neturi, tik tai europiečiai ir aš turiu minėti technologijas, kurios yra grindžiamos duomenų srautais, pavyzdžiui, nuotolinio e, bokšto technologija. Aš tikiuosi, kad e, Europa, Europos gamintojai sugebės tas technologijas parduoti likusiam pasauliu, tačiau pirmiausiai reikės pritaikyti Europoje siekiant užtikrinti uh, harmoningus skrydžius. Dar vieną dalyką pamiršau, bendarbiavimas su kitomis Europos e, institucijomis ir tarnybomis esame pasirašę aukšto lygio susitarimą su ES, kuriame prašomas mūsų bendradarbiavimas, kadangi esame operatyvinė techninė organizacija, taip pat glaudžiai su ES bendradarbiaujame. Tačiau taip pat manome, kad reikėtų apibrėžti atitinkamus vaidmenis, nes EASA yra agentūra prižiūrinti aviacijos skrydžių saugumą, o Eurocontrol e, yra atsakingas už 41 valstybę narę ir partnerius ir tai yra operatyvinė veiklos organizacija. Mes uh, manome, kad e, suteikti operatyvinės veiklos funkcijų EASai nereikėtų, nes e, tuomet susikirsta tinkamos funkcijos ir jeigu jos šiuo metu kaip yra ir toliau liks atsietos viena nuo kitos, tai mes manome, kad tikrai galima labai gerai tinkamai darbiauti su kitomis organizacijomis veikiančiomis šioje srityje. Baigime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir padėkoti ponui Breneriui už um, jo suizgį informaciją ir atsakymus užduotus klausimus. Bueno, pasamos al último punto. En su resolución provisional de 2011. Na kągi siūlau perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Mes turėtume kalbėti dabar apie mūsų sustrimą su Uzbekistanu. Ir iš pradžių buvo ketinama tik kalbėti tik tai apie tekstilę, tekstilės pramonę, tačiau dabar jau galima gal... pasakyti, kad reikėtų taip pat pakalbėti ir apie vaikų išnaudojimą. Parengtas yra pranešimas, dėja jis kol kas yra skelbiamas tik anglų kalba, dėl to, kad a, e, laiko buvo per mažai. Pane Lunečiek, dėkoju. Kolegos, labas rytas. Aš norėčiau visus pasveikinti sugrįžus į komitetą. Kaip jūs tikriausiai prisiminate ir kaip jau buvo pasakyta, 2011 metais e, Europos parlamentas nepritarė tam, kad būtų pratestas šis susitarimas. Tai įvyko dėl to, kad tuo metu gavome daug informacijos apie vaikų išnaudojimą. Ir e, tuomet mes Tuomet užsakymai yra balandžio 2016 m. balandžio mėnesį. Taip pat patvirtiname, kad nepatvirtinsime, neleisime pratesti šio susitarimo, jei nebus visiškai išnaikinta ši gėdinga vaikų išnaudojimo praktika. Praėjo keliari metai nuo 2011 metų ir dėl labai griežtos Europos parlamento pozicijos kitos ES institucijos ir pasaulio bankas dėrėjosi su Uzbekistano režimu, su jo vyriausybė, tam, kad realiai kas nors būtų keičiama, tam, kad būtų mažinamas iš, išnaudojimų vaikų skaičius ir reikia pasakyti, kad šioje srityje yra padaryta nemažai pažangos. Vaikų išnaudojimas šiandien jau suvokiamas kaip socialiai neatsakingas elgesys. Nors suprantame, kad dar visiškai šis reiškinys dar nėra išnaikintas. Ir beje, ir tarptautinės darbo organizacijos atstovai praeitą savaitę patvirtino, kad situacija būtent tokia ir yra. Taigi, situacija pagerėjo, Ir tą žinome ir iš tarptautinės darbo organizacijos atstovų, ir iš tarptautinių stebėtojų, nors jie ir sako, kad ne visuomet jie gali stebėti, kaip e, vyksta derliaus nurinkimas. Ir šį šeštadienį, rugsėjo 10 dieną, prasidės derliaus nuėmimas ir mes sužinojome iš valstybės tarnautojų, iš kai kurių medikų, kad kai kur vaikai yra verčiami dalyvauti nurinkant derlių. Ir buvo pasakyta, kad jie, jiems buvo pasakyta, kad jeigu jie to nedarys, tuomet jie turės sumokėti baudas. Taigi situacija da, yra tokia, dar nepaisant mūsų reikalavimų, šis reikinys dar nėra visiškai išnaikintas. Ir būtent dėl šios priežasties aš siūlau užsienio reikalų komitetui nepritarti tam, kad būtų pratestas šis uh, susitarimas, bent jau tol, kol mes negausime visų patikinimų, kad vaikai nebus išnaudojami šiemet. Ir Tarptautinė darbo organizacija mums žadėjo pateikti ataskaitas gal gruodžio, gal sausio mėnesį. Yra dar vienas svarbus įvykis. Neseniai mirė e, Uzbekistano prezidentas Karimovas ir kol kas visiškai neaišku, kaip keisės politinė situacija Uzbekistane. Ir aš manau, kad mes, parlamentas, šiuo metu galime taip pat dar kartą pasakyti, ką reiškia mūsų partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Turime atkreipti į tai Uzbekistano valdžios dėmesį ir priminti, kad jis yra susijęs ir su žmogaus teisėmis. Ir mes prisiminame, kaip 2005 metais kariuomenė šaudė į e, protestuotojus. Ir žinome, kad ir buvo pritaikytos ir sankcijos. 2008 metais santykiai buvo atnaujinti ir 2009 metais ES panaikino embargą ginklams. Ir už tai ES buvo kritikuojama dėl to, kad iš tikrųjų prieimė tokį sprendimą, neatsižvelgiama tai, kad situacija realiai nepasikei, buvo nepasikeitus. Bet dabar mes nežinome, kokia bus situacija, mes lauksime dar e, papildomų pranešimų, ypač iš ministro pirmininko. Ir aš manau, kad reikėtų, nereikėtų dabar pratesti šio susitarimo, reikėtų palaukti dar, tol kol gausime daugiau informacijos ir turime aiškiai pasakyti, kad mes galėsime pritarti tam šio susitarimo pratesimui tik tuomet, kaip situacija realiai pagerės. E, bendradarbiavimo, partnerystės bendradarbiavimo sustrimo antrajame straipsnė yra parašyta, kad šis sustrimas e, numato tai, kad turi būti laikomas žmogaus teisų reikalavimu. Ir ministras pirmininkas, kuris beje gali tapti kitų Uzbekistano prezidentu, į tai atsižvelgtų Ir e, žinome, kad e, Žemės ūkio ministras e, nu, buvo nustatęs kvotas atskiriems gamintojams. Ir dabar manau, kad dėl pereinamojo laikotarpio, dėl to, kad mes gavome pranešimo apie tai, kad šiemet gali būti, gali būti, gali būti naudojamas vaikų darbas, neturėtume kol kas bent jau pritarti e, tam, kad šis sutrimas būtų pratestas. Aš manau, kad mes e, turime užimti aiškę poziciją, atsižvaldami savo įsipareigomis ir savo ankstesnę e, poziciją. Kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir tuomet mes galėsime galutinai apsispręsti dėl savo nuomonės šiuo klausimu. Thank you, Chair. Since Edward... Ačiū, Edvardas Kukas, šešėnės pranešėjas, paprašė, kad aš perskaičiau jo nuomonę. Aš manau, kad mūsų bendarbiavimas su Vidurio Azijos šalimis yra labai svarbus ir turime taikyti atskir, individualizuotą požiūrį į tas šalis. Mes turime dar kaip dėmesį į trūkumus, į paminėdami ir padarytą pažangą. Ir manau, kad mes turėtume atsižvelgti savo pažadą duotą dar 2015 metais ir turime sugrįžti prie šio failo. Vaikų išnaudojimas yra rimta, rimta problema. Antra. Uzbekistanas nėra PPO narys, todėl mes turime turėti aišku pagrindą, aiškius prekybos santykius. Ir aš manau, kad mes turime balsuoti kuo skubiau dėl šio dokumento, tam, kad galima būtų laikytis intoje nustatyto tvarkarašio ir balsuoti dėl šio dokumento gruodžio mėnesį. Reaguodamas į ponios Liūnačiak um, žodžius, aš norėčiau pasakyti, panas Kukan mano, kad AFET nėra už šį klausimą atsakingas komitetas ir todėl mes turėtume elgtis taip, kad nebūtų sutrukdyta INTA komitete numatytam tvarkarašiui. Dėkuoju. Merci. Euh, donc effectivement, je suis euh, rapporteur. Dėkoju, aš esu pranešėja INTA komitete atsakinga už šį klausimą ir aš manau, kad reikėtų gal dar kartą sugrįžti prie mūsų santykių. Pana Liūničiuk apie tai jau trumpai kalbėjo, kalbėjo apie ES ir Uzbekistano santykių istoriją. Mes jau ilgą laiką e, apie tai kalbame ir mes. Uh, Nuo 1999 metų mes turime partnerystės bendradarbiavimo susitarimą su Uzbekistanu. Ir aš manau, kad tai, ką sakė ponia Liunačiak, turėtų paskatinti mūsų apskritai galvoti apie mūsų bendradarbiavimą su Uzbekistanu. Aš manau, kad tikrai padarytume žalą ir ES ir parla, Europos parlamentui, jei dabar pradėtume gerinti santykius. Uh, labai aiškiai. Tačiau kartu reikia pasakyti, kad Uzbekistanas yra viena iš tų e, šalių, regiono šalių, kuri reagavo į mūsų daromą spaudimą. Jie pradėjo bendarbiauti su tarptautinė darbo organizacija. Ir todėl aš manau, kad nusiųsti dabar žinę, kuri būtų labai neigiama, nebūtų labai gerai, nes Aš manau, kad tai nusiųstų netinkamą žinę Uzbekistanui, nes Uzbekistanas, kaip minėjau, pradėjo bendradarbiauti su taptutinėmis organizacijomis. Ir in, uh, inta vardu norėčiau pasakyti, kad mes norėtume prie protokolo dėl uh, medvilnės pridėti rezoliuciją, kurioje išdėtų, išdėstytume savo nuomonę, labai išsamei galėtume ją išdėstyti dėl. Uh, situacijos Uzbekistane. Tename dokumente galėtume aiškiai pasakyti, ko mes tikimės už, už Uzbekistanų ir iš mūsų bendradarbiavimo. Taigi aš e, pritariu tam, ką sakė ponia Liūna. Šiek taip situacija nėra tobula ir visos žmogaus teisų organizacijos, kurios dirba Uzbekistane, uh, kai jos turi galimybę pasakyti, kad situacija yra sudėtinga, tą daro. Tačiau aš manau, kad reikia labai labai atsakingai e, elgtis, siunčiant žinę tai šaliai, kuri labai stengiasi pagerinti situaciją. Inda komiteto e, nariai bendravo su įvairiais Uzbekistano veikėjais, įskaitant ir prof, Uzbekistano profsąjungas, kurios kovojo da, tikrai labai daug tam, kad būtų pagerintos ir darbo sąlygos, ir dar, priverstinio darbo buvo atsisakyta. Taip pat buvom susitikę ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios mums suteikė nemažai informacijos apie teigiamus poslinkius, kurie įvyko per trejus metus. Be to, vyko taip pat. Ir e, PPO nusintė savo stebėtojų misiją, kuris stebės, kas bus renkiamas derlius šiemet. Atsiprašau, tarptautinė darbo organizacija nusintė savo misiją ir aš manau, kad mes turime nusiųsti teigiamą e, e, signalą. Europos Sąjunga turėtų parodyti, kad ji yra pasiruošusi teigiamai reaguoti į galimus teigiamus poslinkius e, Uzbekistano e, valdžioje. Mes e, be abejo žvelgsime į Užsienio komiteto nuomonę dėl metinės protokolo ratifikavimo Ir šis dokumentas turėtų patekti plenarinį posėdį iki metų pabaigos. Ir mes stengsime suformuoti savo galutinę poziciją, atsižvelgdami į tai, kad buvo padaryta to, šiokios tokios pažangos ir kartu be abejo negalėsime neatsižvelgti į ES reikalavimus dėl žmogaus teisų patobulinimo situacijos gerinimo šioje šalyje. Dėkuoju. Gracias, presidente. Bueno, aquí tenemos. Ačiū. Pirmininkė. Tikrai kalbame apie pavyzdį, kaip strateginiai, politiniai pamastymai, e, e, nuostatos e, paveikė įvairiausias sritis. Kai kas mano, kad reikia tuos ryšius toliau plėtoti, kiti sako, kad reikia e, užimti e, daug griežtesnį, po, e, užimti daug griežtesnę poziciją. Išklausiau ponos, ponios Lunačiak ir ji mano, kad reiktų šiai sutarčiai nepritarti, nes jos nuomonė piliečiai nebus patenkinti tuo kad jeigu mes laikytumėmės tokio nusaikaus požiūrio šios šalies atžvilgių. Pirmininkas. Ačiū. Tautinės priekybos komitetas yra pagrindinis šiuo klausimu. Pone Lunačiak, aš kalbėsiu gale, bet aš norėjau kalbėti prieš jūs, bet norėčiau pirmą išdėstyti savo pasiūlymą, sako pirmininkas. Inta e, yra pagrindinis komitetas šio klausimu. Jeigu teisingai suprantu, tai norim įtraukti į šį susitrimą taip pat ir tekstilės gaminius e, nes tai yra svarbiausias dalykas. Ir tačiau e, turiu informacijos, kad Intas sutinka, jog būtų tvirtinama rezoliucija, kurioje atsispindėtų taip pat ir mūtų kritinė pozicija dėl žmogaus teisų ir kitų problemų Uzbekistane, tam, kad būtų galima išmintingai vieniems su kitais komunikuoti. Todėl manau, kad turėtume orientuotis į Intą tvarkaraštį ir su sąlyga, kad galbūt dar šią savaitę bus parengti pasiūlymai dėl nuomonės, tai iki rugsėjo 26 dienos 18 valandos galime teikti pakeitimus ir juos po to, pradėsime po to įprastą procesą pakeitimų įtraukimo ir tuomet būtų pareng, galima parengti užsienio reikalų komitete nuomonę, o po to jau pažiūrėtume, kaip frakcijos ją pritartų ar ne. Ačiū. Išklausiusi EPP atstovų, INTA komiteto atstovų, SOCDEM atstovų, aš žinau, koks sprendimas buvo priimtas INTOS komitete, bet norėčiau išdėstyti, traukti pasiūlymus, kuriuos jau išsakiau ir Marija Rena nori aiškiai pasakyti nenoriu e, priešinti sutikimo davimui, noriu, kad, kad jis būtų duotas. E, savo pasisakymę aš išsakiau prašymą palaukti, na, galbūt mėnesį, kol sulauksime TDO ataskaitos, e, kuri pasirodys vėliau. Žinau, INTA komitete sprendimas priimtas. Džiaugiuosi, kad INTA sutiko renkti rezoliuciją, tai svarbu nes joje taip pat galima bus kai ką pasakyti. Ir tuo tarpu aš išklausiau ir pirmininko komentarų, manau, kad viskas taip ir vyks. Bet norėčiau, kad kitą savaitę dar įvyktų šešėlinių pranešėjų susitikimas. Ir manau, kad galiausiai ir aš tam pritarsiu. Bet e, susitikime kitą savaitę ir politiniu požiūriu svarbu duoti pritarimą Tačiau turime įtraukti ir nuostatas dėl žmogaus teisų padėties, demokratijos, ypač po prezidento mirties ir susidariusio politinio vakumo, kai niekas nežino, kur link Uzbekistanas pa, pa, pakryps ateityje. Taigi lauksiu šešėlinius pranešėjų susitikimo kitą savaitę. Iki 26 rugsėjo dar daug laiko. Galite iki to laiko teikti pasiūlymus nes politinių frakcijų e, na, nariai, kurių, bus, kurių pasiūlymų bus dauguma, jiems ir bus pritarta. Bet laiko yra. Jei kas nors pasikeis kitą savaitę, tai jau bus kitas dalykas. Tačiau norėčiau Jums pasiūlyti ir pareikšti, kad mes laikomės to e, darbų tvarkaraščio ir datų, kurias išvardinau ir žiūrėsime, kaip Intoje vyks svarstymai ir ar bus galimybė atsižvelgti į to komiteto nuomonę. Jei visi pritarė, ačiū. Dabar posėdis turėtų baigtis, bet prieš tai noriu pasidžiaugti tuo, kad čia yra Nadė Savčenko. Uh, just, uh, Ką tik e, buvau dvišalėme susitikime su jie, kur išdėsčiau savo nuomonę, kad mes tikrai džiaugiamės ją matydami čia, kad yra laisva ir geros veikatos. Ir, aš, e, ir ji man pasakė, kad ji daugiau niekada nebeskelbs bado streiko, nes norėtumėte išlikti tokia, kokia dabar esate. Ji norėtų padėkoti daugeliui parlamento narių, kurie kovoja už jos laisvę. Ir suteiksime jums porą minučių žodį, prašau. Ačiū, noriu padėkoti Jums už visas rezoliucijas, už visus laiškus, visos jos vedė link mano išlaisvinimo. Jūs parodėte, kad vieno žmogaus gyvenimas yra labai svarbus. Humanosti, civilizovanosti, liūdienosti. Dėkui. Uh, sure believe... Tikiu ir matau, kad ES išliks žmogaus teisų vertybių ir žmogaus teisų apsaugos ir asmens laisvės gynimo vieta. Ačiū Jums. Ich danke Ihnen für diese Worte, die uns. Dėkuoju Jums už šios žodžius. Mes ir ateityje kovosime už Ukrainos teritorinį vientisumą, už žmogaus teisės, sieksime karo veiksmų pabaigos, tautos suverenumo, dėsime visas pastangas Europos parlamente, taip kaip iki šiol tą. Ta darėme, stengdamės jums padėti, taip pat ir tikėdamėsi, kad ir Ukraina ras savyje jėgų, kad galėtų įgyvendinti reikiamas reformas, įtvirtinti demokratiją, rinkos ekonomikos, teisinės sistemos struktūras bei veiksmingiau kovos su korupcija ir tokiu, tokiais veiksmais galės veiksmingiau kovoti su Rusijos agresija. Ačiū labai. Taip pat linkime sėkmės tiek jums asmeniškai, tiek jūsų šaliai. Posėdis baigtas.